Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Let me open our. Labas rytas, ponios ir ponai. Norėčiau pradėti posėdį. Pirmininkas yra pakeliu į posėdį. Jis turi kai kurių įsipareigojimų šį rytą ir kad negaištume laiko, aš laikinai pirmininkausiu posėdžiui ir ponas Brokas perims, kai tik jis atvyks. Tikiuosi, kad jūs neprieštaraujate. Pirmasis punktas - darbo atvarkės tvirtinimas. Yra du darbo atvarkiais pakeitimai. Kadangi Bahreino užsienio reikalų ministras atidėjo savo apsilankimą ES paskutinę minutę, mums reikia koreguoti darbo atvarkę vietoj užsienio reikalų minis, sustikimo su ministru, tai septintas darbo tvarkės punktas, įvyks keitimasis nuomonėmis dėl pakeitimų pateiktų Serbijos rezoliucijai. E, pradžioje tai turėjo, pagal pirminę darbo tvarkę tai turėjo būti devintas punktas. Ponas Tenokas, kuris yra mūsų pranešėjas Jotkalnijos klausimų serga ir jo pranešimas bus svarstamas po pietų. Ir pristačius šios pakeitimus norėčiau pradėti posėdį ir pereiti prie ketvirto darbo tvarkės punkto Europos parlamento rezoliucijos dėl Bosnijos ir Hercegovinos 2011 metų pažangos ataskaitos. Pranešėja yra ponia Pak ir žodį suteikiu jai. Ačiū ponia pirmininkė, ačiū už tai, kad pavadojate poną Broką, kad galėtume greičiau pradėti posėdį, nes po to turėsiu išvykti ir balsuoti kitame komitete, taigi prašau jūsų supratimo e, ir atleidimo už tai, kad ne viską pakartosiu, ką per pastarąjį posėdį sakiau, tik tai kalbėsiu apie kompromisus, kurie vakar buvo suderinti su kolegomis, po to, kai pateikiau pranešimo projektą, Bosnija ir Hercegovina įvyko teigiamų pokyčių, pokyčių sudaryta vyriausybė, kuri galbūt nėra tikra, tai yra veikiau ministrų taryba. Tačiau tai turėtų būti vyriausybė adekvati institucija ir aš tikiuosi, kad bus išspręsti visi iki šiol neišspręsti e, klausimai, pavyzdžiui, susijęs su e, neseniai priimtų cenzūros įstatymų. Dar laukiame, kad e, būtų atlikti kai kurie kiti darbai, tas vadinamasis penkių ir dviejų punktų planas, kurį e, pristatė vyriausiai įgaliotinė. E, čia kalba eina apie e, karinių struktūrų ir valstybės struktūros turto priklausomybės klausimus, kuriuos reikia spręsti ir kai jie bus išspręsti, Bosnija ir Hercegovina bus pasirengusi žengti e, savo keliu į Europą, bus galima pasirašyti asociacijos sutartį ir iki metų pabaigos bent jau apie tai užsiminė ministrų tarybos e, vadovas ponas Bevanda, bus pateiktas Bosnijos ir Cegovinos prašymas įstoti į Europos Sąjungą, tačiau kitą laiką dar daug vandens turės nutekėti ir aš tikiuosi, kad politiniai vadovai Bosnijoje ir Cegovinoje laikysis duotų pažadų ir e, įsteigs įvairias trūkstamas institucijas. Norėčiau pakalbėti apie ginčytinus klausimus, kurių pasitaikė šiame paranešime, tačiau e, per tą laiką tikiuosi, E, kad jie jau buvo išspręsti, nes buvo susitarta dėl visiems priimtinų formuluočių. <clears throat> Pirmiausiai e, buvo ginčiamasi dėl to, ar e, vyriausias įgaliotinis turėtų išvykti iš šalies. Mano pranešime buvo pasirinkta labai atsargi formuluoti, siūlant svarstyti įvairias galimybės, tačiau e, kolegos norėjo priminti šiame pranešime sąlygas, kurias būtina įvykdyti. Tai yra penkios e, ir dvi e, sąlygos, kurias minėjau anksčiau, nustatytos jau prieš daugelį metų, tačiau iki šiol neišpildytos. Taigi mes susitarėme dėl formuluotės, kuri atitiktų mūsų pageidavimą, kad e, vyriausiojo įgaliotinio jau nebereikia šalyje, nes žmonės gali paimti savo reikimą į savo rankas, <clears throat> tačiau ir būtų užtikrinti, užtikrintas neįspręstų klausimų sprendimas. Taigi aš e, pasiūliau dabar formuluoti, kad e, raginama išspręsti E, dar neišspręstus klausimus susijusius su e, valstybinė nusavybė ir mm, nevalstybinė nusavybė. Manau, kad tokiu būdu atsižvelgėme į visų šalių pageidavimus ir kolegos taip pat mane, kad e, toks sprendimas būtų pats priimtiniausias. Kilo kai kurius problemų susijusius su mažumų apsaugą, aš buvau pasirinkusi nelabai tinkamą formuluotę ir e, dabar mes kalbame apie e, grupės mažumų ir atskirus asmenys, kurių teisės būtina apsaugoti. Kita probleminė tema buvo e, nelabai daug dėmesio skirta per pastarąjį posėdį, tai yra vahabitų klausimas, apie kurį ponas Belderis kalbėjo. E, tačiau tai susilaukė labai e, griežto atgarsio Serbija ir Hercegovina iš e, abiejų pusių. Serbijos žiniasklaida Bosnija ir Hercegovina teigia, kad didysis Sarajevo muftijus yra vienas iš didžiausių nacionalistų, atseit aš taip esu sakiusi, tačiau taip iš tikrųjų nebuvo. <clears throat> ir mūsų posėdis tuo metu buvo transliuojamas viešai, taigi galima pasiklausyti įrašo ir pamatyti, išgirsti, kad aš taip nes, nesakiau. <clears throat> E, e, taip pat buvo teigiama, kad ponas Dodikas man moka pinigus, e, iš tikrųjų niekada taip nebuvo, jis visą laiką mane griežtai kritikuodavo, o dabar yra teigiama, kad e, aš vos ne jo išlaikyti nesu. Tačiau dėl vahabitų e, e, teigiama, kad jie per Bosnę ir Hercegoviną prasibraus į Europą. Tai yra labai radikali organizacija veikianti islamo viduje ir e, jų baiminamasi netgi e, arabų e, pasaulyje. Taip pat tai yra tam tikra religinė grupuotė srovė, kuri iš Arabijos pusėsalio plinta Irane, Irake ir aš tikrai nenorėčiau, kad ši religinė grupuotė Bosnijoje ir po to vėliau Kosove įgyvendintų tai, apie ką kalbėjo Milosevičius, vykdydamas savo žiaurus veiksmus Balkanuose ir e, teikdamas, kad būtent e, iš islamo pusės mums kyla didelis pavojus. Jeigu vahabitai įsitvirtins Balkanuose, tai reikštų mums pakankamai rimtą grėsmę, taigi dabar mes vahabitus minime e, savo pranešime, tačiau perskaitysiu dabar e, šią formuluotę, kad suvoktumėte, e, kokiame kontekste apie juos kalbame, nenorėdami asmeniškai mm, kaip nors pasisakyti prieš atskirius muftijus. Taigi mes raginame valdžios institucijas e, e, kovoti su religinės neapykantos e, skatinimu, ypatingai su vahabizmu Balkanų regione. Taip pat palankiai vertina 11 metų lapkričio mėnesį didžiojo Sarajevo muftijaus pareiškimą, kurio buvo smerkiami teroristiniai aktai kaip prieštaraujantis islamo normoms ir ragina šalį toliau žengti šiuo keliu, ištiriant ir nubaudžiant, ištiriant įvairius nusikaltimus Balkanų regione ir pritaikant už jos atitinkamas bausmes. Aš tikiuosi, kad kolegos pritarčiai formuluoti, nes jie viskas išsamei paaiškinama ir e, tikrai negalima būtų teikti, remiantis šią formuotę, kad mes esame prieš ką nors nusiteikę, mes tik tai bandome atkreipti dėmesį į galimas problemas. Taip pat dar žodinį pakeitimą pasiūliau. Daug kas nežino, kad Kosovo, pilie, Kosovo piliečiai ir e, e, negali jau tris metus atvykti į Bosnę Hercegoviną, e, nes e, jų pasai nėra pripažįstami arba tapatybės kortelės. Vienintelė šalis Bosnija nepripažįsta Kosovo e, piliečių, neleidžia jiems keliauti, net ir Serbija pripažįsta šios tapatybės ir kelionės dokumentus, tuo tarpu Bosnija ne. Taigi prašau jūsų pritarimo žodiniam E, pakeitimui, kurio Bosnija ir Hercegovina, kurio pareiškimas susirūpinimas, kad e, Bosnijos ir Hercegovinos valdžia neleidžia atvykti į savo teritoriją Kosovo piliečiams ir e, ragina pakeisti savo poziciją, taip kaip tai padarė Serbija ir kitos šalis. Tikiuosi, kad pritarsite šiam žodiniam pakeitimui dar viena nedidelė problema. Atsižvelgiant į ponios Boskurt pateiktus pakeitimus susijusi su pasienio klausimais, o pasienio, e, pasienis Bosnijos ir Cegovinos yra pakankamai ilgas, tai nenorėjau įtraukti viso ilgo ponios Boskurt pakeitimus pakeitimo, ne, nežinau ar jie pritars tokiam pasiūlymui, tačiau siūlo pasirinkti tokią formuluotę. Mes negalime nurodinėti e, Bosniai, kaip spręsti ginčytinus pasienio klausimus su savo kaimynais. Ji turėtų pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis, e, dvišalėmis sutartimis, e, arbitražo teismų ir taip toliau. Todėl aš siūlo tokį pakeitimą, ragina Bosnijos vyriausybę ir kaimininės šalis dėti visas pastangas siekiant įspręsti ginčytinus pasienio, pasienio klausimus. Pavyzdžiui, su Kroatija, tačiau nemanau, kad turėtume Kroatiją čia įvardinti, nes būtent pati Bosnija turėtų uh, E, spręsti savo problemas su kaiminėmis šalimis, o kuomet svarstysime Kroatijos ataskaitą, tai apie Kroatiją ir kalbėsime. Taigi tai būtų svarbiausi ginčytini klausimai. E, pone Kornelisen pateikė, na gerai, vokiškai dar kartą pasakysiu. ES vyriausio ES atstovo pono Sörensino e, biuras turėtų gauti daugiau paramos šiame regione, e, nes neužtenka atstovybės vien tik tai Sarajeve, Banilukoje, taip pat e, šalies pietuose reikia ES atstovavimo struktūrų, taigi Pagėdavome, kad mūsų stovų būtų daugiau Banė Lukoje, Mostarė, tačiau vakar susitikę su Sorensenu jam minėjome, kad e, jis turėtų vykti taip pat ir į Tuzlos miestą, nes Tuzlos miesto e, meras Zlagičius e, dar nuo senų laikų daug pastangų deda Bosnijos labui ir situacijai pagerinti. Taigi mūsų ambasadoriaus e, atstovavimo pajėgumai turėtų būti sustiprinti Bosnijoje, kuomet e, jungtinių tautų vyriausias įgaliotinis palik šalį, tai mes turėsime savo ruoštų gerą atstovą. Taigi tiek norėjau pristatyti ir, ir e, savo pasiūlymų ir prašau jų dabar ilgai nesvarstyti, nes aš turiu greitai vykti į kultūros komitetą balsuoti. Dėkuoju Jums, kad Jūs mums skiriate bent minutę laiko. Norėčiau Jūs pasveikinti tikrai puikios jūsų anglų kalbos žinios. Ta sakydamas būtent ar turėjau omeny. Aš šiandien kovojau Airijos fronte, daviau interviu Airijos radijui dėl referendumo tenai. Visur ten mes apsunkinam savo reikalus, kur tik tai manoma. Dabar žodį suteikiu poniai Boskurt. Bos, uh, on Bosnian Herzegovina, yeah, I think. Dėl Bosnios ir Hercegovinos mes visi sutarėme, jog gerai ir tai, kad ten yra nauja vyriausybė ir kad tai tikėtina paspartins reformų klausimo sprendimą, gerai, kad patvirtintas valstybės pagalbos įstatymas bei e, gyventojų surašymo įstatymas. Tačiau Bosnija ir Hercegovina privalo įgyvendinti Daytono susitarimą, turime nepamiršti pabėgėlių ir viduje perkeltų asmenų. Kitas dalykas. Gerai, kad e, yra įstiktas komitetas užsiimantis konstitucinėmis reformomis, tačiau reikia konkrečių rezultatų, kad e, e, konstitucinės reformos e, įgyvendintų kon, e, Europos teisingumo teismo sprendimą. Aš tikiuosi, kad Bosnija ir Hercegovina prisijungs prie uh, e, ES kaip viena valstybė. Dėl Vahabitų mes apie tai kalbėjome ir tikrai gaila, kad tą klausimą tenka svarstyti, nes Bosnijos ir Hercegovinos islamo bendruomeniai ši situacija ją vertina keist, keistai ir nori atsiriboti nuo šio klausimo. Turime nepamiršti šios tautinės bendruomenės, bet taip pat nepamiršti, kad Balkanų regione bendrai pasiž... yra ryškios nacionalistinės tendencijos. Manau, kad pateikti kompromisiniai pakeitimai yra subalansuoti ir tikiuosi, kad kad komiteto nariai jiems pritars balsuojant. Kroatija. Kroatijos siena yra labai ilga ir susiję klausimai privalo būti išspręsti. Aš pateikiu pakeitimus šiuo klausimu, Jie, jų nėra kompromisiniuose pakeitimuose, dėl jų balsuosime atskirai, tikiuosi, kad, sulauk, kad jiems bus pritarta. Uh, ir kad Bosnija bei Hercegovina ras sprendimus, kaip draugiškai, kaimyniškai išspręsti sienos klausimus. Dar vienas dalykas - teisingumas ir susitaikymas. E, atėjo laikas e, karo nusikaltimų ir seksualinių nusikaltimų aukoms e, sulaukti teisingumo. Aš patikiu pasiūlymą dėl balsavimų dėl atskirų pakeitimo dalių. Aš tikiuosi, kad jiems bus pritarta. Ponas Sorentinas vakar patvirtino kad kad jie pritarė tokiam požiūriu iš tikrųjų toms aukoms reikia mūsų paramos. Reikėtų nepamiršti asme, asmenų laisvės užtikrinimo. Taip pat manau, kad konkretus filmas neseniai pasirodęs, Andželinos Žaly filmas, tikrai neprisideda prie tų laisvių įtvirtinimo ir sklaidos. Taip pat konstitucinio, klau, konstitucinio teismo klausimas turėtų bus svarstamas skubos tvarka. Kasinė. Ačiū dabar žodis ponui Kasinė. Much, my... Kacinui. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu gimtają kalbą sloveniškai. Bosnai. Gerbėmiai kolegos. Bosnija ir Hercegovina yra tikrai sudėtinga valstybė ir jautri valstybė. Todėl savo diskusijose turime mm, elgtis tikrai labai atsargiai, labai atsargiai formuluoti savo pozicijas. Vyksta audra stiklinėje, e, kai kalbame apie vahabitus. Tačiau dėja, kaip matome, net du trečdaliai mūsų diskusijos yra skiriami e, būtent vahabitų klausimai. Tai yra labai gaila, kadangi tai yra e, diskusija, kuri grindžiama e, incidentų įvykusių prieš keletą mėnesių e, Sarajeve ir susijusių su atskiru ginkluotu išpoliu. Hercegovina yra e, aiški Balkanų valstybė su e, europinėmis vertybėmis ir reikėtų ją būtent tokią ir remti. Mūsų frakcijai pateikti pakeitimų pasiūlymai yra tikrai, e, kompromisiniai pasiūlymai tikrai labai priimtini, bet aš norėčiau dar E, paminėti 62 pakeitimą, kur yra raginama paskelbti specialią konferenciją Bosnijos ir Hercegovinos klausimu. Mums reikia labai aiškių ir skaidrių diskusijų susijusių su e, e, tos valstybės konstitucijos pakeitimais. Mums reikia kalbėti apie tai, jog Bosnija ir Hercegovina turi tapti veiksne valstybė. Ir Bosni... Taip pat ir mūsų pozicija yra labai aiški, jog vyriausias įgaliotinis turėtų pagaliau išvažiuoti iš Bosnijos ir Cegovinos, tačiau man e, atrodo, kad galbūt ir nevertėtų taip skubėti, nes manau, kad tarptautinė bendryje E, turėtų e, toliau būti atstovaujama per tą vyriausiai įgaliotinį. Kaip jau sakiau, mes pernelik daug diskutuojame apie e, vahabitus. Tačiau tarptautinės bendrijos atstovai ima tylėti, kuomet yra prabylama apie Srebrenicos genocidą. Mums reikia ieškoti tokių jautrių klausimų sprendimo galimybę, galimybių diskutuoti tais jautriais klausimais. Mes negalime toleruoti to fakto, kad iki šiol yra e, e, ignoruojamas tas genocido faktas. Ir dar pabaigoje norėčiau pasakyti, kad ir aš pati, pati aspe, pats asmeniškai e, pritariu pono Sörnseno pastangoms atidaryti e, atstovybę Bosnijoje ir Hercegovinoje. Tusla yra tas miestas, kuriame būtų galima e, kurioje įvyksta tikrai dideli pokyčiai, teigiami pokyčiai. Ir reikia skatinti e, teigiamos patirties keitimąsi toje šalyje, reikėtų stengtis skatinti reformas šioje šalyje. Ir be abejo, kai kalbame apie karo nusikaltimus, reikia pasakyti, kad šiuo metu Bosnijoje ir Hercegovinoje jau buvo nuteista daugybė asmenų, karo nusikaltelių, e, taip pat e, e, asmenų vykdžiusių seksualinius nusikaltimus. Tačiau tų socialinės agresijos aukos dėje negavo jokios kompensacijos, joms nėra niekaip atlyginta už patirtą pažeminimą ir žalą. Tarptautinė bendryja turi padėti toms aukoms. Ir jį, kuomet bus sėkmingai baigtos dvi, trys, e, keturios e, e, tokios pobūdžio bylos nagrinėti, tuomet aiškiai bus parodyta, Bosnijai ir Hercegovinai, jog ji gali tikėtis vakeriopos paramos ir finansinės paramos iš mūsų, e, kad būtų atitinkamai e, išmokėtos kompensacijos aukoms. Sveikinu pranešėją, parengusią tikrai gerą pranešimą. Dėkoju. Thank you. <clears throat> Ačiū. Pranešime ryškėja, kad pagrindinis nesutarimo klausimas yra štai koks. Ar traktuoti tą šalį kaip brandžią demokratišką valstybę, ar kaip po, m, mm, po karinį laikotarpį išgyvenančią susiskaldžiusią visuomenę. Taip pat ar, ar taikoma, ar taikyti iki šiol taik, taikytą strategiją, laikytis griežtų kriterijų. Uh, nuomonės išsiskyrė, bet atrodo, kad buvo surastas neblogas kompromisas, ypač ketvirtas kompromisas. Ir aš tikiuosi, kad balsuojant patvirtinsime subalansuotą pranešimą, kuriame bus išdėstyti mums rūpintis dalykai, bei taip pat išreikšta pažangos viltis, o ne beviltiškumas, kuris mus kars nuo karto visus apima. Norėčiau pakalbėti apie kompromisą dėl vahabitų man atrodo na, nepriimtina, neproporcinga iš viso apie juos kalbėti. Religinis, na, nacionalinis ekstremizmas yra blogas dalykas. Ekstremizmas gimdo e, neapykantą, smurtą, diskriminaciją. Aš tą turėjau galimybę patirti Belgrade, Splite, e, dalyvau, dalyvaudama gėjų eitynėse, ten e, buvau apmėtyta akmenimis. Ir sakyčiau, kad pranešime e, galima išgirsti skaldančios retorikos, kur, kuri būtų kai kam primtina. Pono Belderio partija, krikščionių partija e, aiškiai diskriminuoja moteris, nori kad įstatymai būtų grindžiami Biblija, taip pat nori, kad būtų uždrausta skiepyti vaikus. Ačiū. Thank you very much. Senio Maja. Ačiū toliau, ponas Majeris, ne? Am Ibrizagič. Pone Ibrizagič. Taksmaker, urfarande. Um, ehm, Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Doris, kaip visada, vėlgi parengė labai gerą tekstą ir ten aiškiai atsispindi jos žinios apie esamą situaciją. Aš esu labai patenkinta tiek tekstu, tiek ir kompromisiniais pakeitimais. Norėčiau paminėti tik vieną dalyką. Norėčiau išreikšti savo asmeninę nuomonę dėl ketvirtojo kompromisinio pakeitimo. Pirminis tekstas man atrodo esas geresnis. Manau, kad mums reikia minėti tas sąlygas 5 plus 2 for, pagal formulę 5 plus 2, kadangi būtent tokia, tokios, e, tokia formuluotė yra pripažįstama tarybos ir komisijos ir pastaraisiais metais būtent tokią formuluotę ir mes naudojame mūsų rezoliucijose. Ir tos rezoliucijos yra labai įdėmiai skaitomos Balkanų regione. Ir jeigu pakeisime savo formuluotės, tuomet e, Bosnijoje tai bus pastebėta ir Bosnija užduos savo klausimą, kodėl minime tik tai tuos du aspektus, o ne sąlygas pagal formulę 5 plus 2. Juk 5 plus 2 reiškia ir tai, jog tarptautinė bendryje ir ES konkrečiai turi ką pasakyti apie tai, kada ši šalis e, bus pasiryžusi e, eiti e, keliu Europos link. Ir jeigu mes šito nedarysime, jeigu neparodysime savo pirminio nusistatymo, pirminės nuostatos, tuomet negalėsime tikėtis, jog mus bus rimtai žiūrima. Todėl aš norėčiau, kad tas kompromisinis pirminis tekstas būtų išsaugotas ir e, paliktas, koks buvo pradžioje. Pirmininkas, ačiū. Na, jeigu mes kažką dar e, ten e, prie šio pranešimo kažką dar papildysime, kažką įtrauksime naujo, aš manau, kad tai bus išeis mums visiems tik į naudą. Ponas Vaigli. Ačiū. Pirmininkė. Aš e, norėčiau pareikšti stiprią moralinę savo paramą pranešėjai Doris Pak dėl Bosnijos viešumoje arba jos dalyje vykdomos e, informacinės kampanijos. <clears throat> Turit omenyje, kad e, dalyvauja čia Bosnijos ir Hercegovinos žiniasklaidos atstovai, politiniai stebėtojai, reikia pasiūsti aišku signalą, kad e, mes esame nusiteikę geranoriškai ir visi, kurie dalyvauja diskusijoje dėl Bosnijos demokratinės ir europinės ateities, linki, kad ši šalis kuo sklandžiau ir greičiau įstotų į Europos Sąjungą, todėl negalime taiksyti su tuo, kad mūsų pranešėjai ir Europos parlamento nariai e, bandomi įtraukti į vidaus politinės diskusijas visiškai nepriimtinų nu būdu, pasitelkus diskusijas, kurios yra praktikuojamos Bosnijos e, dalyje politinės visuomenės. Todėl e, tokie pareiškimai yra nenaudingi nei Bosnijos visuomeniai, nei parlamentui, e, nei apskritai pačiai šaliai. Taip pat Nemanau, kad reikėtų perlenkti lasdą, kalbant apie Bosnijos ypatumus. Tai yra skirtingas religinės ir tautinės bendruomenės. Bosnija ir Hercegovina tai valstybė, kuriai būdinga ši įvairovė ir atskirų e, tautų sambuvis, kuris dėl karo buvo labai apsunkintas, tačiau <clears throat> jo šaknis vis tiek yra likusios, išlikusios, aš paminėsiu ir vahabizmą, nors nenorėjau apie tai kalbėti, noriu pasakyti, kad neverta per daug e, e, pabrėžti vahabizmo, nes e, tai jis nėra būdingas Bosnijai ir jos ateities nenulems. Noriu padėkoti pranešėjai už, už tolygų pranešimą ir pastangas užtikrinti jame tą tolygumą ir dėkoju kolegoms už jų pastangas atverti Bosnijai Hercegovinai visas įmanomas perspektyvas, kai tai bus galima padaryti. Ačiū labai, pana Kūkanas, teiksime žodį dabar. Ačiū, pana pirmininkė. Ilgalaikė pranešėjas patirtis ir e, E, jos puikios žinios apie padėtį šalyje juntamas šios rezoliucijos tekste. Pone pranešėja e, e, įvardyje tas problemas labai aiškiai, visiškai jų nesušvelnindama, tačiau pasirinka formuluotės siekdama padėti šaliai. Taigi jos intencijos yra geros norėčiau pasveikinti ir padėkoti poniai Pak už šį pranešimą. Kars nuo karto verta tą paminėti, būtent pranešėjos kompetencijų. Rezoliucijoje yra e, numatoma galimybė skatinti tam tikrus uh, pokyčius Bosnijoje ir Hercegovinoje, e, kadangi kai kuriuose ES integracijos e, sritise pastebima nepakankama pažanga, sudarius neseniai vyriausybę, tikrai e, nebus galima <clears throat> rasti priežasčių, dėl kurių turėtų būti nukeliami arba dėlsiami ES integracijos svarbių klausimų sprendimai. E, Bosnijai Hercegovinai svarbu tęsti dialogą ir tai yra būtina prielaida vykdyti reformas ir e, mažėjanti valstybės parama galėtų signalizuoti, kad e, reikalai krypsta gerąją pusę ir kad ES integracija bus įmanoma, tačiau ji tikrai nebus pasiekta be plataus politinio sutarimo ir neturint e, puikiai veikiančių, veiksmingai veikiančių institucijų visai, visose administravimo e, lygmenyse. Todėl dauguma pakeitimų yra vertintini teigiamai, nes yra naudingi Bosnės Visegovinos pažangos ataskaitą rengiant. E, todėl pritariu visiems kompromisiniams pakeitimams, taip pat ir dėl ES atstovų ir dėl e, e, pabrėžiamo ekstremizmo pavojaus mes turime skatinti Bosnijos ir Cegovinos e, integracijos į Europą procesą, siekiant užtikrinti saugumą regione, tačiau svarbiausia siekdami gero šios šalies piliečiams. Ačiū. <clears throat> Ačiū pirmininkė, malonu Jūs vėl matyti e, šiose naujose pareigose. Šiek tiek pavėlavau į posėdį. Atsiprašau dėl to, dėkoju e, kolegoms Kacinui ir Vaigeliui. Taip pat Doris Pak noriu padėkoti už parengtą tolygų pranešimą, apie tai kolegos kalbėjo, tris aspektus noriu paminėti. Pirmasis susijęs su ketvirtuoju kompromisu. Mes e, diskutavome apie 5 plus 2 punktus ir būtinybę juos paminėti. Tačiau atkreipti sudėmesį į ketvirtojo kompromiso formuluotę, kurioje kalbama apie galimybę panaikinti e, atstovybę vyriausio įgaliotinio. <clears throat> Tačiau tai gali e, <clears throat> būti, būti atlikta tik tuo atveju, jeigu bus išspręsti iki šiol neįspręsti klausimai. Reikia tą aiškiai pabrėžti. Aštuntasis kompromisas. Manau, kad uh, Mes čia vahabizmą e, vertiname tam tikrame kontekste atskirame, patalpinami į atskirą kontekstą, nekalbėdami apie bendrą būtinybę kovoti su ekstremizmu. <clears throat> Manau, <clears throat> kad e, Reikia paminėti, jog esama įvairių ekstremizmo apraiškų šioje šalyje, dauguma jų susijusios su šalies istorija, o e, vahabizmo e, atskiras paminėjimas yra svarbus dėl to, kad vahabizmas yra importuota ekstremizmo rūšis iš šią šalį įvežta iš e, išorės. Tačiau mes turime atkreipti dėmesį į visas kitas ekstremizmo apraškas taip pat 44-ame savo pakeitime. Mes atkreipiame į tai dėmesį apie konstitucinę reformą, būtinybę vykdyti e, plataus masto konsultacijas su uh, E, visomis, visais suinteresuotais subjektais ir mes teiksime 44 pakeitimą, net ir e, nekreipdami dėmesio į tai, kad jis nebuvo įtrauktas į kompromisinius pakeitimus. Ačiū. You, like also... Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti poniai Pak už gerai parengtą, subalansuotą pranešimą. Mm šešėlinė pranešė Emin Boskurt jau kai ką pristatė. Aš norėčiau dar pristatyti mano frakcijos poziciją ir pakalbėti apie vahabitus, apie jų paminėjimą. Man atrodo, kad aštunto kompromiso dabartinis tekstas yra subalansuotas ir ten kalbama apie bendrą problemą visame regione. Tačiau manau, kad reikėtų nepamiršti ir to, kad Tai, tai reiškinys, tendencija ne tik tame regione, bet ir visame pasaulyje. Tai pastebima ir viduržėme jūros regiono pietuose, tai vyksta ir mūsų šalise. Tai tikriausiai o, didžiausias vahabizmo centras už Saudo Arabijos yra Londonas, Belgravijos rajonas. Ir tai susijęs su ekstremistinės ideologijos eksportu, kurį vykdo Saudo Arabijos režimas. Ir kažin kur reiktų, kaip šį klausimą reiktų svarstyti ekstremalaus vahabizmo eksporto į kitas pasaulio dalis klausimą. Žinome, kas vyksta Sirijoje, galime ir apie tai pamastyti šiame kontekste. Noriu dar kartą padėkoti uh, poniai Doris Pak už puikų pranešimą. Ja, Herr Vorsitzender, also. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tikrai ne, nenorėjau, kad mes valandų valandas diskutuotume apie vahabitus, tačiau apie tai reikia bent kažkiek pakalbėti, kadangi apie tai labai dažnai kalbama žiniasklaidoje pastaruoju metu ir dažnai ne ta kryptimi. Ir tai reikia atkreipti dėmesį. Ir mums reikia imtis pačių E, šaknų aptarinėjimo Bosnija turi labai didelę islamų, e, musulmonų e, bendruomenę. Ir jeigu mes nežiūrėsime į, tuos ten, į ten vykstančius reiškinius rimtai, tuomet tai bus didelė problema ir mums, ir visai tarptautiniai bendryje. Mums reikia įvardinti tuos, tas blogybės, tačiau įvardinti jas kaip atskirus atvejus kitose, kitų ekstremistinių, nacionalistinių apraiškos formų, kažkokio elgesio kontekste. Dėl to, būtent dėl, to, būtent dėl tos priežasties įtraukiau šį, e, šį aspektą. Aš noriu įspėti, e, kad čia gali kilti pavojus e, visą tai tiesiog banalizuoti ir, ir numoti tai ranką, o jeigu tą padarysime, jeigu mes tikrai atsainiai žiūrėsime į šį klausimą, tuomet tai bus tikrai didžiulė problema. Tad aš manau, kad e, mes elgiamės teisingai ir labai toleregiškai. E, Srebrenicos genocidas šiandien netinka šiame kontekste visiškai, negalime apie tai kalbėti. Mes visais laikais e, smerkėme Srebrenicos genocidą, tačiau dabar turėtume vengti bet kokių palyginimų ir nesumesti visko į vieną puodą. Panas Kasinas sakė, kad e, jis pasisakytų už vyriausių įgaliotinio atstovybės e, panaikinimą, aš galbūt ir pritarčiau, tačiau mes turime suformuluoti tokį tekstą, kuris būtų priimtinas visiems. Kitas dalykas. Kolegė Boskurt nepatenkinta mano kompromisiniu pakeitimu, kuriam galbūt pritars dėl e, sienų pakeitimų. Emil Boskurt pateikė savo pakeitimą, kur mini Josipovičių, Kroatijos prezidentą, kuris ką, ir ką jisai sako apie sienų pakeitimus. Čia yra visai ne tas kontekstas, mes negalime čia cituoti vieno ar kito politiko, Mes turime e, savo dėmesį sutelkti tik tai į Bosniją ir Hercegoviną ir reikalauti, kad ji ieškotų sprendimų savo, dėl sienų su savo kaimynėmis. Jeigu mes darysime, e, teiksime kažkokį dokumentą apie Kroatiją, tuomet galėsime cituoti Kroatijos prezidentą, visa tai bus priimtina. E, Tačiau šiuo atveju tai netinka, todėl e, nenorėčiau, kad pritartume kolegės Boskort e, pakeitimo pasiūlymui, kadangi būtent Kroatijos prezidento pasisakymas čia neturi nieko bendro su mūsų tema. Ir kitas dalykas. E, ponas Kacin ir ponė Latford šiek tiek minėjo tuos dalykus. Alde kolegos nori tarptautinės konferencijos, kurioje vėlgi kalbėtume e, su vietos atstovais. Tačiau manau, kad mes nueitume per toli. Dabar jau yra sukurta vyriausybė ar ministrų taryba ir reikia žiūrėti, kaip bus įgyvendinami nauji įstatymai, kokie bus e, nauji įstatymai priimami Mums reikia tiesiog e, žiūr, pažiūrėti šiek tiek iš šalies į tai, kokie procesai ten vyksta, kaip yra kuriama valstybė. Mes negalime pernelyg stipriai kištis į jos reikalus. Tai būtų pernelyg įžulu, mes nesame e, tos šalies mokytojai, mes esame pagalbininkai. Ir žmonės ten gyvenantis turi tai suvokti ir tenykščiai politikai kaip tik dabar ketina daryti tam tikrus savo konstitucijos pakeitimus Ir e, Finči byla e, baudžiamajame teisme yra, dabar kaip tik vyksta, yra nagrinėjama, mums reikia žiūrėti, kokie bus jos rezultatai. Žinoma, Bosnijai reikia, reikia mūsų pagalbos ir mes ją suteiksime, jeigu jai, jai tos pagalbos paprašys, tačiau dabar negal, ne tas momentas, kad e, organizuotume kažkokią tarptautinę konferenciją. Mes turime leisti žmonėms prisimti savo įsipareigojimus ir prisimti atsakomybę vietoje, savo šalyje E, jie turi atsakyti už savo veiksmus, kad neturėtų priežasčių ir dinkčių kaž, sakyti, kad mes kažką jiems nurodėme ir jiems nepavyko to padaryti. Mes neturime teisės vaizduoti savęs kaip, kaip, kaip kažkokiais pamokymus dalyjančiais e, e, subjektais. Mes turime būti pagalbininkai ir kai kalbame apie vakarų Balkano valstybės, turime elgtis labai atsargiai, labai jautriai. Tačiau jeigu dabar pradėsim aiškinti, kad mums reikia tarptautinės konferencijos, tuomet e, visą tai tik tai sugadins mūsų reikalus. Leiskime žmonėms e, tvarkyti savo reikalus vietoje, pažiūrėsime po dviejų metų, kas, e, kas bus pasikeitę, galbūt reikės kažkokių kitų žingsnių. Dėkoju Jums už e, Jūsų pasisakymus, yra labai geras balsavimo sąrašas, ačiū Jums. Ja, Das habe ich jetzt leider nicht verstanden. Ne, Lunašek labai greitai, prašyčiau. A, ah, ok. Na, ich muss nur, na. Pone Lašek. Mhm. E, pone Pak, aš norėčiau Jums paprieštarauti dėl vieno dalyko. Žalieji stengiasi kitaip suformuluoti kompromisinę pakeitime vahabito klausimą, kad būtų išvengta, e, bet e, ir, ir, tokios formuluotės, kuri būtų susijusi su, su religijų ekstremizmu. Mes stengiamės tą formuluotę form... pateikti kiek įmanoma švelnesnė. Ačiū, Doris, sako pirmininkas. Prieš pereidami prie kito darbo atvarkės punkto, norėčiau suteikti galimybę. Kolegiai. Very... Ačiū pirmininkė. Ačiū už galimybę pristatyti labai aktualų humanitarinį klausimą, apie kurį aš sužinau tik vakar. Kaip tikriausiai žinote, Turkijos spaudoje neseniai buvo plačiai nušviestas vienas įvykis, kuris sukėlė visuomenės susidomėjimą. Abakyro kalėjime, kalėjimo e, teritorijoje buvo atkas 38 asmenų palaikai. Visų šių palaikų kaukolėse rasta 9 mm kulkos padaryta skilutė. Nuo panašių kulkų yra žuvę žmonės ir per įvykius Kipre. Pradėtas tyrimas tačiau paaiškėjo, kad tie žmonės nėra dingę be žinios turko ar kurdų tautybės žmonės. Todėl aš prašau Europos parlamento paramos, kad būtų pareikalauta galimybė Kipro institucijoms ir atitinkamoms e, e, struktūroms gauti galimybę ištirti tų asmenų palaikus, nes po 74 metų karo vis dar yra dingusių bežinios asmenų iš Kipro ir galbūt jie yra būtent žuvę Abakyro kalėjime. Ačiū. Um Dėkoju, aš kreipsiuosi į ambasadą ir galbūt mums pavyks pasiaiškinti, kaip kokios pozicijos, kokią poziciją užimti šiuo klausimu. Reikia išnagrinėti situaciją. Dabar kitas darbo atvarkės punktas - Turkija. Poniai Omen Reuten pranešėjai suteikiu žodį. Ehm, Ačiū pirmininkė. Sausio 12 šiame komitete pristačiau pranešimo projektą dėl Turkijos pažangos ataskaitos. Tuo metu minėjau, jog man Europos komisijos ir tarybos vertinimai yra teisingi ir man kaip ir toms institucijoms atrodo, kad e, Turkija gali užimti savo vietą. Todėl savo rezoliucijos projekte aš kalbu apie Turkijos ir ES tarpusavą priklausomybę. Darau tai turėdama omeny Turkijos ekonominio augimo potencialą, taip pat atsižvelgdama į Turkijos svarbumą energetikos šaltinių tiekime, taip pat galimybę užtikrinti sinergijos efektą. Um, ES išorės politikos ir, ir Turki, santykių su Turkijos rytyje. Kai kalbu apie tarpusavio priklausomybę, darau išvadą, kad ir Turkijai, ir ES pavyko pasiekti pozityvių rezultatų. Tačiau tai manoma tik tuo atveju, jeigu bus abipusis e, atsidavimas ir abipusis indėlis. Ir, taigi ir Turkija, ir ES turi padaryti viską, kad tas abipusiškumas ir abipusis įsipareigojimas taptų realybę. norime pasiekti Turkijos reformų procese praktinės pažangos, todėl Turkijai būtina gerinti savo santykius su kaimynais. Ir todėl aš tikiuosi, kad ES ir valstybės narės išreikš pritarimą komisaro Fulės pasiūlytai darbo tvarkiai dėl Turkijos ir ES santykių. Taip pat tikiuosi, kad bus suintensyvintos pastangos užtikrinant tokias sąlygas, kuriuose galima būtų pasiekti pažangos, darantis dėl kai kurių dėrybinių skyrių. Žinoma, žmogaus teisų srityje dar daug ten reikia nuveikti. Pirmininkė, išorės santykių srityje, kovos su terorizmu srityje. Jeigu bendradarbiausime intensyviau, tikrai galime nemažai pasiekti. Ir ES, ir, ir Turkijoje Pirmininkė sausio mėnesį išreiškiau didelį susirūpinimą dėl žodžio laisvės, spaudos laisvės situacijos Turkijoje. Taip pat ilgą prevencinio sulaikymo laikotarpį, žurnalistų, politikų ir žmogaus teisų gynėjų suėminėjimus. E, kolegos pritarė mano pozicijai ir aš esu dėkinga jiems už tai. Ir man atrodo, kad čia mes sutarėme, jog dabar, kaip niekada anksčiau, yra svarbu iš, patvirtinti gyvybingą objektyvę poziciją ir siūsti objektyvę žinę Turkijai. Turkijai reikalinga tokia žinia, kuri skatintų ją veikti, kurią ji galėtų gyvendinti. Nesigilinsiu į visas šio dokumento detalės. Aš ne viską perkeliau, ne visus kolegų pasiūlymus perkeliau į rezoliuciją, nes jeigu tai būčiau padariusi, tai niekas nebūtų pasikeitę, nes praeisiais metais toks dokumentas buvo parengtas. Įvyko diskusijos sausio mėnesį mm, buvo parengta rezoliucija, sulaukiu 160 pakeitimų ir Strasbūrė galėčiau padirbėti su šešėliniais pranešiais, rengiant kompromisinius pakeitimus. Noriu padėkoti kolegams už gerą ir konstruktyvų bendradarbiavimą. Dabar yra 20, parengti 29 kompromisai, kompromisiniai pakeitimai. Ponios Lukas dėka. Ir jie buvo išdalinti pirmadienį vakare. Kompromisiniai pakeitimai apima svarbiausius esminius dalykus. Minėjau įstatymus dėl teroristinės veiklos, taip pat prevencinėme sulaikime esančius asmenys. Miniu tai, nes mums reikia nurodyti, kur ir išlieka sunkumų. Ir būtent apie tai kalbama kompromisuose. Kompromi, kompromisuose konkrečiau suformuoluotos nuostatos dėl ter, kovos su terorizmu įstatymui bei baudžiamojo šalies kodekso, nes baudžiamojo kodekso nuostatos e, yra suformuoluotos taip, kad jas galima pernelyg plačiai interpretuoti. Mes pasirinkome konkrečius baudžiamojo kodekso ir kovos terorizmų įstatymo straipsnius, kuriuos reikėtų tobulinti. Kitas dalykas, kuris buvo iškeltas diskusijose, tai vyriausybės, valdažiosios partijos ir opozicijos santykis. Kompromisiniuose pakeitimuose aš konstatuoju, kad vyriausybė ir opozicija privalo palaikyti dialogą ir bendradarbiauti. Uh, dirbti bendradarbiavimo dvasia. Reiškiame susirūpinimą e, dėl bylų iškeltų Turkijos parlamento nariams ir didžiausios opozicinės partijos nariams. Kai kalbame apie tautos žmonių atstovus, suvokiama, kad jie negali dirbti, žinodami, kad jų laukia teisminis persekiojimas, nes demokratija ir žodžio laisvė tokioje situacijoje yra neįmanomos. Taigi apie tai taip pat kalbu šiuose pakeitimuose. Kitas dalykas. Branding. Teismo sprendimas šiuo, šioje byloje buvo tikrai mus nuvilintis. Turiu omeny žurnalistą Hrandin, kuris buvo nužudytas. Ir tai yra tikrai svarbus atvejais įstatymo viršenybės ir atvirumo užtikrinimo kontekste Turkijai. Ir kaip ir praėjusiais metais dar kartą akcentuoju, kad būtina išnagrinėti to asmens nužudimo atvejį. Svarbu, kad teismai prisimtų atsakomybę ir kad, ne, kad tas dalykas nebūtų tiesiog šiaip savo, tiesiog taip užmirštas. Taigi, pirmininkė, Tokie yra svarbiausi dalykai, aspektai, kuriuos reikia dar tobulinti. Turime toliau kalbėti su turkais dėl laisvos prekybos sutarties, kurią pasirašėme, taip pat dėl paskelbtos teisingumo ministerijos reformos. Tai yra žingsnis, pirmas žingsnis teisinga kryptimi. Raginame komisiją apsvarstyti priemonės reikalingas, kad būtų pradėtos dėrybos dėl 24 dėrybinio skyriaus. Pirmininkė, aš nesigilinsiu, nepristatinėsiu visų punktų, bet jeigu peržiūrėsite kompromisinius pakeitimus, manau, kolegos pamatysite, kad, kad galite būti jais patenkinti. Kipras. Dėl Kipro nepavyko parengti kompromisinio pakeitimo. Kodėl? Uh, todėl, kad e, rezoliucijos projekto tekstas yra objektivus. Tekstas yra gyvybingas ir ten labai aiškiai, tiksliai surašyta, surašytos nuostatos dėl Turkijos ir Kipro pageidautinų santykių. Noriu kolegoms užduoti štai kokį klausimą. Žinau, kad turite pakeitimus. Okay. Ir jūs galite pritarti šiems pakeitimams arba galite juos atsiimti, tačiau manau, kad rezoliucijos tekstas turėtų nesikeisti. Ir aš pasistengiau pristatyti e, stipresias teksto pusės. Pirmininkė, aš baigdama noriu padėkoti visiems už bendradarbiavimą. Aš tikiuosi, kad rytoj įvyks sklandus balsavimas. Man atrodo, kad tekstas yra tikrai objektivus ir aš tikiuosi, kad tą patį galėsiu sakyti ir rytoj, kai balsavimas jau bus įvykęs. Ačiū. Thank you, Mr. Chairman, and thank you our... Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju pranešėjai ir į Omen Reutin už e, tikrai puikiai atliktą darbą, rengiant e, šį teigiamą prasme to lygų pranešimą, kaip ir teigiamą komisijos nario Fiulės pateiktą darbo tvarkę siekiant e, pažangos mūsų santykiuose su Turkija. Mūsų frakcija daug prisidėjo rengiant pakeitimus. Jos atstovai dalyvavo darybose su Ryje. Manau, kad e, Mes taip pat įnešėme savo indėlį į šio, šios rezoliucijos <clears throat> pusiausvėros užtikrinimą. Taip pat siekiant užtikrinti deramus santykius tarp ES ir Turkijos, ypač šiuo metu, kai Turkija atlieka labai svarbu vaidmenį darydama teigiamą įtaką mūsų visam regionui. Tačiau turime nepamiršti ir naujų iššūkių, problemų. Liepos mėnesio ES pirmininkavimą perims Kipras. Manau ir esu įsitikinusi, kad Visos šalis tuo metu turės, Turkija taip pat turės rimtai apsvarstyti, kaip toliau vystyti savo santykius su ES, turint omenyje įstojimo procesą. Reikia prisiminti 23-24 dėrybų skyrius. ir ryštingas formuluotės įvardinant svarbiausias problemas, kurias išvelgėme Turkijos teismų sistemoje. Minėtos bylos buvo pradėtos nagrinėti labai neseniai. Taip pat atkreipiame dėmesį į žodžio laisvę, žiniasklaidos pluralizmo nuomonių vairovės problemas. Hanringo byla yra pavyzdinė neigiama prasme, tačiau tikiuosi, kad jos paminėjimas padės ištaisyti daromas klaidas. Mano frakcijai taip pat labai rūpi piknaudžiavimas kovos su terorizmu teisės aktais, kurie galioja šiuo metu Turkijoje, nesiekiant pažaboti opozicijos atstovus e, arba priboti žodžio laisvę. Dėl Turki, Kipro mano frakcija sieks uh, tolygaus subalansuoto šio klausimo sprendimo. Noriu tik priminti, kad e, šiuo klausimu vakar buvome susitikę su tarybos atstovais, e, uždaviau klausimą apie Turkijos ketinimus surenkti konferenciją Turkijos tema, tai yra Sirijos tema ir ar, ar e, jie bus kviečiami Kipro atstovai buvau patikinta, kad taryba ketina šį klausimą kelti ir tikimasi, kad būsimos ataskaitos, tiksliau būsimoje ataskaitoje šis klausimas bus išspręstas teigiamai. Dar kartą noriu padėkoti pranešėjai, taip pat su savo, kolegom, savo kolegoms, kurie rengė e, pakeitimų pasiūlymus, ponui Obijozuk, noriu padėkoti, kuris šiandien negalėjo atvykti postą, tačiau paprašė manęs pristatyti mūsų frakcijos ir taip pat jo poziciją. Jums. Ačiū, ponė pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti Rijai. Prieš keletą mėnesių sutarėme, kad situacija yra tikrai paradoksali. Pats faktas, kad e, e, vyksta dėrybos su Turkija dėl jos stovimo į ES turėtų būti, e, prisidėjo prie to, kad kitose regionuose iškilo problemų, kai, kai kalbame apie strateginį dialogą su savo partnerėmis. Manau, kad yra gerai, kad dabar jau nebetelkėme dėmesio vien tik tai į e, e, Turkijos galimybę stoti į ES, kadangi visą tai skomplikuoja mūsų santykius su kitomis šalimis. Dėl tam tikrų esminių dalykų mums, e, mūsų frakcijai kyla problemų dėl žmogaus teisų, pagrindinių laisvių, teisinės valstybės e, veiksmingumo. Čia e, Turkija dar turi įrodyti, kad jie taiko tikrai europietiškus standartus ir jie, jie taikomi ir visą laiką besąlygiškai. Be Taip pat reikia konstatuoti, jog kai kuriuose e, regionuose Turkijoje šiuo požiūriu gerokai pablogėjusi situacija. Ir, kaip, pavyzdžiui, žurnalistų e, dingimas e, gruodžio mėnesį ar daugelio žurnalistų suėmimas ir kalinimas. Taip pat ir kurdų klausimas yra labai keliantis susirūpinimą, kadangi šis klausimas taip pat nejuda į priekį, greičiau blogėja. Tačiau reikia pasakyti, kad jeigu norime pasiekti, kad Turkijoje būtų išspręstas kurdų klausimas taikiai, turime dėti visi tas pastangas. Turkijos laikraščio redakcijos e, Ciuriche, e, Paryžiuje, Londone ir mano gimtame mieste Kölne e, buvo vykdyti išpoliai tose redakcijose ir tais, žinoma, smerkiančiai pasisakė ir aš, ir kai kurie mano kolegos, ir ponė Rija Omen Reuten, ir e, mes turime ir toliau e, telkti didelį dėmesį, skirti didelį dėmesį šiam klausimui. Taip pat ir teisinės valstybės veikimo principai, nederamai ne, ne, ne taikomi principai, e, ypač kai kalbame apie bylos Hrandnikui. E, E, atveju, jos nagrinėjimą, tie dalykai taip pat mus kelia susirūpinimą, apie tai mes kalbame 11 e, punkte mūsų rezoliucijos. Ir vis dėlto reikėtų, ko gero, labai išsamei išanalizuoti padėtį Ir taip pat e, e, konstitucinis procesas yra labai svarbus e, ir minėtinas aspektas. Čia Turkija eina tikrai gera linkme, tačiau dar 2010 priimtų konstitucijos pakeitimų įgyvendinimas dar turi sklandžiau vykti. Apie tai kalba ir komisija savo dokumente, apie tai kalbame ir penktajame kompromisinėme pasiūlyme kol kas situacija yra tokia, kad e, mūsų partneriai Turkijoje taip pat reiškia didelį susirūpinimą ten vykstančiais konstituciniais procesais. procesais. 24-23 dėrybiniai skyriai turi būti pradėti kiek manoma greičiau. Mes norime, kad regione būtų kiek manoma didesnis stabilumas, mes norime tęsti strateginį dialogą su Turkija. Ir puiku, kad Europos e, e, Sąjungos užsienio veiksmų, e, išorės veiksmų tarnybos atstovas čia yra, jisai galbūt irgi turės ką pasakyti. Ir paskutinis dalykas dėl e, E, dar norėčiau pasakyti, kad labai svarbu ir mūsų indėlis. Mes turime e, kalbėti apie rinkos liberalizavimą, apie e, muitų sąjungą su Turkija. Čia jau yra padaryta tokios, šiokios tokios pažangos ir tai yra tikrai žingsnis į priekį. Ir aš tikiuosi, kad mūsų e, ES ir Turkijos santykiai ir toliau vystysis tokioje pozityvėje e, atmosferoje. Dėkoju. Pone Lambstorf. Jūs kalbėjote apie komisijos e, būtinybę, kad komisija atliktų tam tikras e, padėties analizę. Aš visiškai tam pritariu, norėčiau, kad komisija tą ir padarytų, tai yra jos prievolė. Ir, kad, e, kad, būt, kad tinkamai vyktų bendradarbiavimas tiek e, administracinių lygmenių, tiek ir e, būtent kontrolės lygmenių, kalbant apie mūsų įsipareigojimus Turkijos atšvilgių. Plane Flotr, ačiū pirmininkė, ačiū pane Roiten. Man atrodo, kad jūsų šiandien pristatomas darbas ir e, rytojus balsavime teiktini tekstai yra labai naudingi, labai svarbus. Iš tikrųjų reikia ne e, kritikos, tačiau ta kritika yra konstruktyvi Ta kritika daro prielaidą, kad Turkijos valdžia įveiks, sugebės įveikti sunkumus, pavyzdžiui, sėkmingai gyvendinant teisingumo sektoriaus reformas, užtikrinant žodžio laisvę. Kritika yra tiksliai suformuluota ir ji, manau, ir skatina Turkijos valdžią veikti, uh, ir aiškiai jai nurodo, kokie, kokios yra, kokie yra pažangos keliai ir e, kokį procesą reiktų įgyvendinti, rengiant naują konstituciją, kaip reformuoti baudžiamąjį kodeksą arba e, e, keičiant kovos su terorizmu įstatymą. Manau, kad tai yra kad tokia ir yra mūsų europiečio atsakomybė. E, jeigu mes norime, kad Turkijos narystės Europos Sąjunga perspektyva skatintų demokra, šalie, tos šalies demokratizaciją, svarbu užtikrinti, kad būtų įgyvendinantos priemonės e, numatytos 23-24 dėrybiniuose skyriuose žmogaus teisų, dėl žmogaus teisų ir teisingumo klausimų. Taigi, pranešimas yra tikrai įdomus. E, Jis uh, sėkmingai įgyvendina Europos komisijos pasirinktą strategiją, tai yra įgyvendinti pozityvę darbo atvarkę. Tas pranešimas skatina veikti, įkvepia taip pat ragina įgyvendinti kai kurias esminės reformas, kurios užtikrins Turkijos demokratėjimą. Ir noriu padėkoti poniai Umen Roiten už tikrai įdomų darbą. Drauge su kolegomis pateikiau pakeitimą, kuris yra kompromisuose. Ir mes ma, reiškėme susirūpinimą dėl poveikio aplinkai ir bendrai dėl pasirinkto vystimosi E, plano vystimosi strategijos Turkijoje. Ypač akcentuojame aplinkosaugos e, klausimą ir mes tikimės, kad, tai, kad šis balsas bus Turkijoje išgerstas ir aš tikiuosi, kad balsuojant dėl pakeitimų e, tam bus pritarta, man atrodo, kad tai 70 pakeitimas. Tas, taip pat kalbame apie neišnagrinėtą bylą apie žurnalisto nužudimą. Tai yra tikrai plataus atgarsio susilaukęs atvejais. Tai iš esmės susijęs su valstybės gyvenimu. Todėl manau, kad Turkijos valdžia jau išreiškė nuomonę šiuo klausimu, buvo parengtas pare, to klausimo nagrinėjimas ir tarsi buvo pasakyta, nurodyta, kas galėtų būti kaltas, tačiau tie asmenys nebu, ne, neatsidūrė teisme, jie nebuvo paraukt, patraukti atsakomybėn. Tik, tai tikrai kelia verčia bejoti Turkijos teisingumo sistemos veikla. Mes tikimės, kad e, ataskaita, šio atvejo nagrinėjimo ataskaita pasirodys ir kad e, ji reikš tam tikras teisminės, kad po to bus tam tikrų teisinių pasiekmių. Noriu padėkoti už tikrai kokybišką darbą ir aš tikiuosi, kad rytoj balsuosime visi dėl pranešimo, kuris tikrai bus naudingas mūsų ateities darbui. Ačiū. Ačiū, panas Van Orden. Uh, Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ir jį šis rytis yra sudėtinga, kontroversiška, visi tai žinome ir jie labai tinkamai susidaroja su savo užduotimi, <clears throat> nepaisant to, kad dėl kai kurių klausimų kyla esminių nesutarimų, mes iš esmės pritarėme šiai ataskaitai, e, e, nes jie siunčiami teigiami signalai, turėtume pripažinti, kad e, pažanga Turkijos e, yra svarbi tiek mums, tiek ir pačiai Turkijai dėl atskirų specifinių dalykų. Noriu paminėti, kad tie, kurie nori visapusiškai dalyvauti demokratiniuose Turkijos procesuose, turėtų atsisakyti smurto e, E, aš turiu omenyje pirmiausiai čia PKK vykdomą teroristinę veiklą. Kipro klausimas yra labai sudėtingas ir ginčytinas, reikia siekti visom šalims kompromiso, mes e, tikrai negalime e, spausti vien tik tai Turkijos daryti nuolaidas, negaunant už jas nieko mainais, tačiau pirmininkė, manau, kad pranešimas tikrai yra vertintinas teigiamai ir gali būti naudingas. Ačiū, manas, ačiū Georgiju. Mėlyje kolegos, aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Omen Reutin už jos darbą mišriojo parlamentinio komiteto ES ir Turkijos nariai. Mes visi buvome liudininkai to, kaip pilietinės visuomenės ir nevyriausybinio organizacijų atstovai kalbėjo apie daugiau kaip šimto žurnalistų Turkijoje suėmimą. Ir šimtų įvairių judėjimų atstovų, kuriems buvo e, priekaištaujama, jog jie priklauso vienai ekstremistiniai grupuotėjai KT, KTK Turkijoje. Ir Turkijoje buvo nupieštas Turkijos paveikslas e, kaip valstybės, kuri, kuriai kyla sunkumų keliaujant demokratijos keliu. Europos Sąjunga ir konkrečiai Europos parlamentas yra e, tarsi tik tai liudininkai viso to, kas vyksta ir negali daryti jokio spaudimo, e, sprendžiant tas problemas problemas, kurioms, kurioms, kurios kyla 20 milijonų žmonių šioje šalyje. Dėl 23-24 skyrių, e, dėrybų skyrių atidarimo pradėjimo mes neprieštaraujame e, iš principo dėryboms su Turkija dėl stojimo Europos Sąjunga, tačiau e, mes norėtume konkrečiai žinoti, ko Turkija imsis, kad E, vadovaujant Kiprui, ES e, Turkija e, būtų verta dėrėtis dėl tų skyrių. Tačiau kol kas Turkijos pozicija šiuo klausimu yra labai atseini, jai tarsi visiškai vienodai, ar jinai dėrėsis, ar nesdėrės, ar bus atverti tie dėrybų skyriai, ar ne. Manau, kad mes Turkijai turime e, pasakyti, kokia mūsų nuomonė šiuo klausimu. Mes negalime toleruoti tokios situacijos, kad Turkija ignoruoja Kiprą ir nėra geranoriška Kipro atšvilgiu. Daugelis kal kolegų kalbėjo apie tai. E, Šit šalis nori, kad būtų pradėta dėrėtis dėl tų skyrių, tačiau kai imame kalbėti apie Kiprą, e, tuomet santykiuose su juo tikrai atsiranda didelių problemų ir ji elgesi atsainiai. Mūsų pranešime turėtų būti aiškiai reikalaujama, kad Turkija išvestų iš Kipro savo e, ginkluotasias pajėgas. Tai yra labai svarbu. Taip pat turime neužmiršti, jog kalbame apie kandidatę šalį kandidatę ir e, saugumo tarybos, jungtinių tautų saugumo tarybos e, atitinkamoje rezoliucijoje kalbam apie tuos dalykus. Pasirašė deklaraciją dėl Magustos. 550 rezoliucija e, mini tuos dalykus, taip pat e, e, kalbama ir apie Nikosijos oro uosto atidarimą. Tačiau Jungtinių tautų rezoliucijoje nieko nekalbama apie Ekdžan atvejį Turkija nėra įsipareigojusi taikyti jūrų teisės ir tai prieš porą savaičių per prie, savo užsienio reikalų ministro vardu Turkija pareiškė, kad užsienio įmonės neturėtų užsiimti gamtinių iškasenų gavybą Kipre, nes tai gali sukelti įtampą. Manau, kad parlamentas turėtų išreikšti pareikšti pasitikėjimą ir pasakyti, kad Turkija gali tapti ES narė, bet reikia Turkijai priminti, kad ji turi nepamiršti savo pareigų, kurias privalo gyvendinti. Pirmininkas. Mūsų balsavimo sąrašas rodo, jog mes šią temą galime nagrinėti ir po pietų, todėl prašyčiau e, apsiriboti pusantros minutės, kai kalbėsite kolega DAF įrodys, kad tai įmanoma. Prašau. Well, uh, try... Pone pirmininkė, pabandysiu. Darau dvi išvadas po jungtinio parlamentinio komiteto posėdžio Stambule pra, įvykusio praėjusią savaitę. Pirmoji yra ta, kad konstitucinis procesas tampa sudėtingesnis ir demokratiškesnis, nei mes tikėjomės. Ir tai ir apspręs viską, kas vyks Turkijoje vėliau. Taip pat Turkijoje ir, ir jos kaimininėse valstybėse. Būtent dėl to reikia atidžiai sekti tai, kas vyksta ir gauti išsame informaciją apie proceso pažangą. Ponas Čiček, nacionalinės asamblėjos e, vadovas, kuris yra ir komiteto pirmininkas, kuri, re, kuris rengia konstitucijos tekstą, labai palankiai vertina e, Europos parlamento narių galimybę vaidinti tam tikrą vaidmenį šiame komitete. Kipras. Manau, tai, kad Turkija daro nuolaidas Kiprui nieko neduoda. Iš tikrųjų, Ir atrodo, kad dabar visa iniciatyva yra Kipro vyriausybės rankose. Manau, kad Kipro, Kipras turėtų pareikšti, kad Turkija blefuoja, mesti Turkijos valdžiai iššūkį ir pareikalauti, kad būtų siekiama konkrečios pažangos derantis dėl 23 ir 24 darybinių skyrių. Manau, kad tai vienintelis būdas kažkaip tai išstumti iš aklavėtis Kipro klausimo sprendimą. Thank you, Chair. Um, yeah. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Ryjai. Manau, kad ji geriau nei bet kas kitas gali parodyti, e, kad čia galima pasiekti tikrai didelės pažangos ir kad komisija gali taip pat įnešti savo indėlį. Mums labai reikia laikytis vienos pozicijos, visoms institucijoms vienos pozicijos dėl Turkijos klausimo. Dėl tos teigiamos darbu, e, darbo tvarkės mums reikia kalbėti, pabrėžti e, žmogaus teisės. Mm Praėjusią savaitę buvau e, Turkijoje ir Turkijo, e, e, Turkijoje žmogaus teisų klausimai, teisėje tvarkos sistemos reformų klausimai taip pat nuolat aptarinėjami kai kalbame apie žmogaus teisės, apie kovos su terorizmu įstatymus, mums reikia Turkijos atžvilgių elgtis labai griežtai. 23 ir 24 tarybų e, skyriai čia taip pat galėtų būti tam tikras spaudimo e, būdas e, siekiant, kad Turkija imtųsi reformų. Ir norėčiau taip pat išreikšti savo viltį, kad Tiek Turkija, tiek ir Kipras parodys gerą valią ir sieki pas, ieškoti bendro sutarimo. Galbūt pats Kipras e, pagaliau duos kažkokį impulsą ir bus rastas sprendimas. Dėkoju. You, Ačiū pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Dėl Kipro. Nuo pat praėjusių metų iki pačios dienos Turkija Kiprui demonstravo nuolatinį agresyvumą. Ji nesprendė šios e, dvišalių santykių problemas ir tai rodo, koks Turkijos požiūris į ir į e, Kipro kaip ES pirmininkausiančios valstybės e, padėtį, jo situaciją. Ir e, taip pat Turkija labai abejoja, ar naudingas yra ir bendros ekonominės prekybos zonos, laisvos prekybos zonos e, e, sukūrimas Kipre. Tačiau ir jie tikrai neblogą tekstą parengė ir šį klausimą ji tikrai išdėstė labai subalansuotai, dėl to mes jam pritarsime. 323 pakeitimas e, yra labai svarbus mūsų nuomonė, ten mes kalbame apie e, Turkijos gyvenviečių e, kūrimo problemą Kipre. Ir 7 tūkstančiai um, turkų yra atsikėlę į okupuotą Kipro teritoriją. Ir tai, aišku, neprisideda prie e, Kipro klausimo sprendimo. Tačiau jeigu e, Turkija nori e, pasiekti kažkokios pažangos e, dėrybose dėl e, stojimo Europos Sąjungą, tuomet reikia spręsti šį klausimą. Todėl mes atkreipiame Rijos dėmesį į šį, šią problemą ir šį aspektą. Mes pabrėžiame, jog yra labai svarbu e, nu, reikalauti, kad Turkija pagaliau nutrauktų tą prievartinio e, e, apgyvendinimo Kiprę politiką. Dėkoju. Uh, uh, Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai ir nekalbėsiu, nekartosiu jau išsakytų pagirų žodžių pranešėjai. Kurdų klausimų, ponia Omenroiten, man atrodo, parengė gerą kompromisą 22 punktui dėl kurdų klausimo politinio sprendimo ir jų pripažinimo. Bet aš pagidaučiau, kad būtų pakeistas 33 punktas dėl kovos su terorizmu įstatymo. Tas punktas buvo minėtas ir valdė frakcija ir kitos frakcijos e, pateikė nemažai pakeitimų nuo 394 iki 398. Kalbama apie tūkstančių suėmimų, apie savavališką kovos su terorizmu įstatymą. Aš suprantu, sutinku su Jeffrey Van Ordeno mintimi, tačiau iš tikrųjų nėra erdvės teisėtai išrinktiems kurdų politikams įsilieti į politinį gyvenimą. Jeigu ir toliau bus taikomos baudžiamosios sankcijos žmonėms, kurie kelia kurdų klausimą, šis niekada nebus išspręstas. Kipras. Aš nesutinku kad po, ponia Omenroj ten parengė subalansuotą tekstą. Manau, kad reikia keisti 25 punktą ir bent jau akcentuoti, kad ES neišlaikė savo pažado po 2004, kuomet pažadėjo prekybos sutartį, kitas priemonės jeigu bus sprendžiamas Kipro klausimas. Bet aš sutinku taip pat su Andrew Duff išsakytą mintimį. Džiugiuosi, kad ponia Umenroj ten įtraukė pasiūlymus dėl 34 pastraipos, kur kalbama apie kelio gairių planą e, vizų atsisakymo link. Jie apie tai kalba. Ir galiausiai noriu pasidžiaugti dešimtąją pastraipą dėl LGBT bendruomenės e, asmenų teisų. Ačiū. Norėčiau paprašyti, kad visi laikytumėte jums skirto laiko, kadangi mums sunku bus e, su kitais darbo atvarkės punktais. Nes e, po to reiks aptarinėti Serbiją. Peterle. E, Pridružuojam se čestitkam kolegicijai. Ačiū prisijungiu prie tų, kurie e, dėkojo pranešėjai už gerai padarytą darbą. Pranešimas yra iš tiesų labai preciziškai parengtas, e, jame yra atsispindi labai konkretus e, faktai, kalbama apie žodžio laisvę, apie spaudos laisvę. Tačiau kita vertus yra pabrėžiama, jog reikalaujama, kad Turkija siektų didesnės pažangos. Ir konstitucinis procesas yra labai svarbus, e, jis taip pat akcentuojamas, taip pat e, teismų e, reformos būtinybė. Ir taip pat išreiškiamas, pateikiamas pasiūlymas nustatyti tam tikrą darbų tvarkaraštį, santykių tvarkaraštį, pagal kurį būtų galima vykdyti veiksmingą dialogą su Turkija. Yra labai svarbu, kad Turkija e, vykdytų labai skaidrų, atvirą konstitucijos e, keitimo procesą pastaraisiais mėnesiais opozicija daug aktyviau bendradarbiauja su Europos institucijomis, tai yra taip pat pagirtina. Ir paskutinė pastaba, e, Turkijoje netrukus įvyks įvairūs rinkimai ir dėl to būtų tikrai naudinga pasinaudoti čia situaciją abiems pusėms, kad procesai nesus, nesustotų. Dėkoju. Благодаря, господин председател. Аз също ще бъда а, много кратък. Аз бих искал да поздравя. Ačiū, pan pirmininkė, kalbėsiu trumpai, noriu padėkoti pranešėjai už pastangas parengti labai įtikinamą ir tolygų pranešimą. Jame galime pastebėti daug teigiamų pokyčių. Uh, Pribrendo laikas e, paraginti tarybą suteikti komisijai įgaliojimus, pradėti dialogą dėl vizų režimo liberalizavimo. Turkija yra vienintelė e, šalis kandidatė, e, kurios piliečiams vis dar reikia vizų norint atvykti į Europos Sąjungą. Tikiuosi, kad vizų režimo panaikinimas paskatins priekybą ir žmonių bendravimą. Taip pat nepriimtina, kad e, šalies kandidatės piliečiai negali šiuo metu laisvai keliauti. Pritariu ponams Latford ir DAF dėl Kipro. Esu tikras, kad e, pranešimo e, atitinkamos dalys yra subalansuotos. Mes turime laikytis 2004 metų balandžio mėnesio pažadų. Ir E, užbaigti Kipro turkų bendruomenės izolaciją bei išspręsti Kipro problemas prieš prasidedant e, Kipro pirmininkavimui Europos Sąjungoje, nes e, pirmininkavimas nedalyvaujant Kipro turkų bendruomenėje nebūtų labai prasmingas. Labai ačiū ir linkiu sėkmės. Atsiprašau. Norėčiau padėkoti pranešėjai už tolygų, objektyvų, konstruktyvų pranešimą, kuriame pripažįstama Turkijos padaryta programa, pavyzdžiui, pastarųjų praeitų metų rinkimų organizavimas, pabrėžiamas taip pat galimybės susijusios su naujosios konstitucijos rengimu. Kreipimas dėmesys į teismų sistemą, kuri kritikuojama kaip ir e, žodžio laisvės varžymai. Norėčiau kalbėti apie Kipro klausimą. Manau, kad pranešimas šio klausimu yra labai tolygus e, užtikrinama pusiausvyrą tarp Turkijos ir Kipro pozicijų. Turkijai nėra naudinga neturėti e, ryšių su ES pirmininkaujančiu šalimi, nes ji turėtų pasinaudoti progą ir išspręsti Kipro problemas, pasinaudoti Kipro pirmininkavimo progą bei atitinkamai pagerinti e, savo santykius su Turkija, su Kipru ir Europos Sąjunga. E, reikia nepamiršti Turkijos geopolitinės reikšmės. Todėl yra svarbu įtraukti Turkiją į ES ir NATO tarpusavio dialogą e, ataskaitoje Kipras raginamas atšaukti savo veto dėl Turkijos dalyvavimo e, Europos e, gynybinėse struktūrose, klausimai susijęs Vakarų Balkanais, Pakistanu, Iranu. E, norint jos spręsti būtinas glaudus bendradarbiavimas tarp ES ir Turkijos. Todėl Kipro klausimas neturėtų tapti kliūtimis, sprendžiant šias problemas. ES ir Turkija turėtų laikytis konstruktyvios pozicijos, padėdama abiejoms e, e, Kipro bendruomenėms bei jungtinėms tautoms, sako kalbėtojas, toliau tęsti diskusijas. Mėly kolegos, aš manau, kad, sako pirmininkas, turėtume e, diskusiją šiek tiek e, greičiau e, arba griežčiau moderuoti ir atsiprašau iš anksto, kad išjungsiu Jums mikrofoną pasibaigus nustatytam kalbėjimo laikui. Dabar steikiu žodį ponai Komatsakos. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti Rijai už puikiai atliktą darbą. Ji dar kartą parengė puikų to lygų pranešimą. Norėčiau kreipti dėmesį labai svarbu aspektą. E, Graikija išleidžia nuo 3,5 procentų 4 procentų nuo savo BVP gynybai jau daugelį metų ir tai yra viena iš priežasčių e, sunkios ekonominės padėties Graikijoje, į kurią dabar esame patekę. Žinome, akivaizdu, kad e, Graikija e, e, kenčia nuo, tiksliau nekenčia nuo nacionalinio mazochizmo, norėdama pati savaime išleisti tik daug pinigų gynybai. Graikija jaučia potencialų pavojų iš rytų Ir tai yra oficiali mūsų gynybos ministro pozicija. Turkija, tęsdama savo tarptautinės teisės pažeidinėjimų politiką, e, pažeidinėdama Graikijos oro erdvę, <clears throat> pabrėžia e, nuolat e, savo keliamus pavojus. Taip pat turiu paminėti santykių su Izraeliu eskalavimą Kiprų keliamą pavojų, taip pat e, įtampa e, Sirijos ir e, pasienė su Sirija ir Iraku. Ginklavimasis tapo vienas svarbiausių Turkijos užsienio politikos bruožų. Dėl šių priežasčių negalime ignoruoti padėties, turime Graikijos žmonėms pasiūsti aišku signalą, Nu, šiuo metu labai kenčiantiems Graikijos žmonėms e, pasiūsti signalą apie tai, kad Europos parlamentas ragina Turkiją nutraukti tarptautinės teisės e, pažeidinėjimus ir e, nutraukti savo vykdomas provokacijas pasienyje. Ačiū dabar, panas Papadopoulos. Pone Papadopul, Antigonė. Pone pirmininkė. Atsiprašau, kad e, nuolat kalbame apie Kipro problemą, svarstydami Turkijos e, narystės darybas. Mes neturime nieko prieš Turkijos stojimą, jei pastaroji suvoktų, kad e, būtina spręsti Kipro klausimą ir e, pripažintų 74 metų savo invaziją Kipre ir jos padarinius. Kiprui e, varžomos galimybės e, žvalgyti gamtinės dujas ir naftą savo teritorijoje Yra vis dar daug asmenų dingusių be žinios iš Kipro teritorijos. <clears throat> Būtina, kad Turkija įgyvendintų Ankaros protokolus, stiprintų savo demokratinės struktūras, vyktų kitas reformas. Mes norime, kad būtų atverti minėti darybų skyriai tam, kad tai atsitiktų. E, šalių vyriausybės turi vykti konsultacijas, kalbėtų išjungiamas mikrofonas arba jis pats išsijungia, bet kokiu atveju kalbėtojos mes negirdime. Taigi, Turkija privalo vykdyti savo įsipareigojimus ES atžvilgių. Gracias, presidente. En fin, yo quiero unirme a las felicitaciones Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu prisidėti prie prieš tai kalbėjusio kolegos. Ponė Ryja tikrai nuveikė puikų darbą. Buvo pateikta 461 pakeitimų pasiūlymas. Ir trumpai kalbėsiu. Norėčiau pateikti tokių pastabų. Visų pirmiausia, dėl 23 kompromisinio pakeitimo, dėl vizų politikos. Jau Prieš keletą, e, prieš kažkiek laiko aš jau kalbėjau su ponerija apie tai ir rašiau jai elektroninį laišką. ES ir Turkijos vizų politikos konvergencija e, kaip formuluoti, e, man atrodo, yra kiek ne vienareikšmiška. Man atrodo, kad tokie dalykai yra savaime suprantami, kai, kai, jeigu jau prieiname prie kandidatavimo šalies kandidatės statuso. Uh, vizų režimo laisvė Sirijai ir kitoms e, valstybėms, tai nėra konvergencija, mes negalime naudoti tokios formuluotės, tas žodis nėra tinkamas. Keturioliktas kompromisinis pasiūlymas, turiu klausimą. Tai yra tekstas, e, kuris man nėra visiškai suprantamas, e, kur kalbama apie Europos Sąjungos, minima ir Europos Sąjungos e, e, žmogaus teisų hartija ir kažkokios tai bendruomenių teisės, tai visa tai yra kažkaip visiškai nesuprantama. Ačiū pirmininkė. Aš turiu, dėkuoju už galimybę išsakyti savo pastebėjimus dabar ir perduoti pono Obiols e, mintis. Džiaugiuosi parengtis kompromisais, jie yra tikrai reiškia pozityvesnį mūsų požiūrį. Taip pat matau, kad mano pakeitimai dėl energetikos hartijos e, nėra įtraukti į antrą kompromisą. Aš dėkuoju dėl paramos mano e, pakeitimui 251 dėl e, galimybės atsisakyti dalyvauti sa, dėl sąžinės įsitikinimo. E, Dėl minėto e, plačiai aptarto atvejo, man atrodo, čia kalbame apie masinius savavališkus suėminėjimus ir apie tikrai labai ilgus prevencinio sulaikymo laikotarpius žmonė, žmonių buvimą kalėjime laukiant teismo. Taip pat noriu, kad dar kartą būtų peržiūrėtas kompromisas šią temą, nes man atrodo, Aš pritariu ponui Van Ordenui dėl terorizmo ir ponui Lamsdorfui dėl žmogaus teisų. Tai nėra kažkokios vėl alternatyvos, reikia išlaikyti nuoseklumą. Džiaugiuosi 24-uoju, kuriuo su dėl užsienio politikos, tačiau 25-ame kompromise yra atspindėta mano idėja dėl mechanizmo. Mes prašome ne tik gyvendinti e, kovos konvencijos dėl kankinimų panaikinimo, bet mes prašome, kad būtų įgyvendintas mechanizmas, kuris tai už, užtikrintų. Ačiū, ponas Kresildorf. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad šis pranešimas padės nukirsti tą Gordijaus mazgą tarp ES ir Turkijos ir dėl Kipro klausimo. Tačiau turė, reikėtų laikytis principo, aš tau duodu, kad tu duotum. Uh, Aš nemanau, kad teisinga sakyti, jog ES nesilaiko, kad Turkija nesilaiko savo įsipareigojimų prisimtų 2004 metais. Tačiau Ankaros protokolas iki šiol nėra pasirašytas ir jeigu Turkija mano, kad ji galės e, nieko nedaryti ir, pavyzdžiui, vykdys toliau nelegalę gyvenviečių kūrimo politiką, kuri primena Izraelio politiką Palestinoje, e, toks palyginimas yra tikrai teisingas. Tuomet, aišku, mes e, tam nepritarsime. Ir taip pat noriu pasakyti, kad aš visiškai pritariu dėrybų 23-24 dėrybų skyrio, skyrių pradėjimui, tačiau tai turi vykti drauge su Turkijos pastangomis e, kažką daryti, spręsti savo problemas. Aš tikiuosi, kad naujoji Turkijos vyriausybė bus kiek nuosaikesnė, nes mes negalime sauliaisti, kad viena valstybė narė Europos Sąjungoje uh, E, negalės, e, nebus toleruojama, nebus e, vertinama lygiavertiškai Turkijos. Ir aš manau, kad tas dėrybos, jos, tos dėrybos turi vykti tikrai tokia dvasia, kad, kad ir Turkija, ir ES jaustų savo įsipareigojimus. Panas Katin. Ačiū pirmininkė. Norėčiau visų pirma pabrėžti, kaip svarbu, kad Turkijos parlamento nariai nuolatos atvyksta į susitikimus Briuselyje. Tai yra, lank, tai, tai yra svečiai iš demokratiško Ankaros parlamento ir tai sukuria, padeda sukurti tinkamą atmosferą ir ten. Uh, Ir Liepos mėnesį mes atidarysime du dėrybinius skyrius dėrybose su Jotkalnyje 23-24. Tai yra naujas požiūris, nauja strategija, naujas komisijos strateginis sprendimas. Jeigu kažkas bus pasiūlyta Makedonijai, tai tas pats turi būti. Tas pats pasiūlymas turi būti patiktas visoms kandidatėms, kurios daras ir darysis ateityje. Uh, turime padėti dėrėtis dėl 23 ir 24. 23 skyrius leis mums imtis aktualiausių, opiausių problemų. Aš manau, kad tai geriausias būdas pasiekti pažangos ir Turkijai, ir mūsų santykiuose sukurti ir sukurti geresnę atmosferą ne tik Turkijoje, bet ir Kipre. Tai yra žmogaus teisų skyrius, žin, su žiniasklaida susijęs skyrius, e, kur kalbama apie padėtį kalėjimuose, teismų sistemos reformą. E, viską, kas mums yra ypač aktualu, e, tai kas svarbu siekiant stojimo į ES, jeigu tai iš viso įvyks. Pažanga reikalinga ir 23 bei 24 yra magiškiai žodžiai. Now, the... Ačiū toliau ponas Filori iš komisijos, prašau. Yes, Mr. Chairman, Ačiū pirmininkė. Pone pranešėja, gerbiami komiteto nariai, norėčiau visų pirma komisijos vardu pasveikinti ponę pranešėją parengus subalansuotą tekstą. Manome, kad išdėstyti faktai iš esmės atitinka komisijos pateiktą vertinimą paskutinėje jos pažangos metinėje ataskaitoje. Pirmininkė savo pastebėjimuose apsiribosiu pakeitimais, e, kuriuose tiesiogiai kreipiamas, tiesiogiai kreipiamasi į komisiją. Penktame kompromise raginama išnagrinėti e, 2010 konstitucinių pakeitimų poveikį mūsų 2012 pažangos ataskaitoje. Mes be abejo tai ir darysime, tai yra mūsų užduotis e, stebėti, analizuoti, kaip Turkija gyventina politinius kriterijus ir užtikrinti, kad būtų įgyvendinti ES demokratijos e, demokratijai keliami reikalavimai. Toliau 11 pakeitimas dėl specialaus priedo dėl mūsų surinktų faktų apie organikono atvejį. Mėly komiteto nariai, ponė pirmininkė, noriu pasakyti, kad komisijos užduotis yra stebėti teismų sistemos darbą ir vertinti jį žmogaus, Europos žmogaus teisų konvencijos ir pagrindinių žmogaus teisų užtikrinimo kontekste, taip pat teisės į teisingą bešališką teismą. Trumpai kalbant, komisija nesigilina į atskirų bylų nagrinėjimo detalės, bet domisi teisėtumo aspektais. Ir tai apie tai kalbama, apie šį atvejį kalbama mūsų pažangos ataskaitoje ir tas atvejs bus minimas kitoje pažangos ataskaitoje, kuri pasirodys rudenį. Taip pat nepamirškite, kad mes vykdome darbą taip vadinamoje e, lygiaverčių partnerių peržiūroje, per, nagrinėjant teismų sistemą. Turkijos atveju tokia ataskaita pasirodė praeisiais metais. Ji yra e, delegacijos Turkijoje svetainėje. Toliau e, norėčiau kai ką pasakyti apie teismus E, kurie nagrinėja sunkes bylas, tokias kaip Organikon atvejais. Tokių teismų analizė jau taip pat e, pradėta e, kolegų struk, kolegiškoje struktūroje ir ES ekspertai jau dirba šį darbą. Ponas Portman iš ES Turkijos bendradarbiavimo skyriaus. Ačiū už man sutiktą galimybę kreiptis į Jūs. Noriu pasidžiaugti pranešėjos darbu ir ypač mus džiugina 36 pastraipa, kur kalbama apie Turkijos strateginį vaidmenį ir galimą sinerginį efektą <clears throat> užsienio politikoje. Turkija išlieka vyriausios įsigaliotinės vienu svarbiausių prioritetų. Ir išorės santykių tarnyboje mes šiais metais esame numatę nemažas lėšas e, santykiams su Turkija ir ar, arabų pavasario kontekste, taip pat dėl to, kad ši šalis yra svarbi vystant užsienio e, politinį dialogą. O todėl manome, kad parlamento darbas teikia svarbu impulsą e, taip pat suteikia galimybę koordinuoti e, Turkijos ir ES užsienio politiką ir ta prasme mes džiaugiamės pranešime išdėstytomis e, teigiamomis nuostatomis. Ačiū, sako pirmininkas, dabar ponė Mirn Reuten žodis užbaigti viską. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį į paskutinį paminėtą aspektą, bet prieš tai padėkosiu taryboje, ponui Portuseras iš e, mums išreikštus komplimentus. Mes stengsimės e, kiek įmanoma geriau bendradarbiauti. O dėl komisijos, ponas Filori kalbėjo Komisija vėl laikosi senųjų tradicijų. Jeigu parlamentas reika, pareikalauja detalaus, detalios peržiūros, ataskaitos, tuomet komisija ima išsisukinėti. Na, bet mes vis tiek norime e, tikėtis, kad jeigu pareikalaujame ataskaitos iš komisijos, tuomet jos ir susilauksime, nes mūsų rūmai juk turi turėti kažkokią tai e, balso galę. Dėkoju už tai, kad pasakėte, jog mano pranešimas yra subalansuotas. Kolegų pasisakymus norėčiau taip apibendrinti. Turkija turi palaikyti labai gerus santykius su kaimininėmis šalimis. Ir jau pradžioje sakiau, kad tai, kas buvo pasakyta apie jos santykius su Kipru, ir e, apie tą faktą, kad Kipras pirmininkaus Europos Sąjungai yra akivaizdu, neginčitina, tačiau ponas Aijau, kaipgi jūsų pastabos, kaip, kaip reikia jas suprasti, ar jūs dar norite, kad aš peržiūrėčiau jūsų pateiktą pakeitimą, jį kažkaip pakeiščiau. E, aš jau pirmąją, pirmojoje versijoje Aš jau e, e, kalbėjau apie farmakostą, aš minėjau visus dalykus, kurie jums rūpi ir nežinau, ko jūs iš manęs reikalaujate. Skaitant tekstą visi žino, kad viskas įrašyta mano tame pakeitime. O poniai Latford ir kitiems kolegoms norėčiau pasakyti, kad reikia aiškiai pabrėžti, jog dar yra neišspręstų jautrių klausimų abiems pusėms. Ir uh, E, noriu pažymėti, kad e, mes teisėtai sakome, jog Euro... Kipras yra mūsų valstybė narė ir mes turime ją e, ginti, o kita pusė savo ruoštų sako, mes turime uh, ginti savo interesus. Ir kągi visą tai reiškia? Tai reiškia, jog medalis turi dvi pusės. Ir pakeitimų pasiūlymai susiję su šia tema. Yra priskirtini Kipro klausimui ir aš atsižvelgsiu į tuos, kurie yra pakankamai subalansuoti ir objektyvūs. Dar kai kas. Man buvo šiek tiek skaudu dėl to, ką pasakė ponas Milan Mon. Net jei jis ir buvo teisus, sakydamas, kad Turkija yra sudariusi susitarimus dėl vizų režimos paprastinimo su kai kuriomis trečiosiomis valstybėmis nepasitarusi su ES. Ir tai yra, aišku, didelė problema. Jis teisus. Tačiau mes turime atsižvelgti ir į kitą šio dalyko pusę ir pasakyti savo e, tekste, kad jeigu yra sudaromi tokio pobūdžio susitarimai, e, susitarimai dėl uh, admisijos susitarimai, tuomet mes turime e, siekti ir susitarimų dėl vizų režimo liberalizavimo. Tačiau ar galima reikalauti perkelti į savo teisę ES teisyną, tačiau tuo pat metu nesiekiant, e, nes, nesuteikiant galimybės liberalizuoti vizų režimą su šia šalimi. Tad atsiprašau už dabartinės formuluotės, kurias esu pateikusi, tačiau tai yra mano kompromisinis kelias, kuriuos tengiuosi suderinti įvairius interesus. Pražnešime minime visus tos dalykus, kuriuos minėjo kolegos, teisinė valstybė, žmogaus teisės, visa tai yra labai svarbu, kalbant apie Kopenhagos kriterijų įgyvendinimą. Mm, mažumų teisės, žmogaus teisės, teisinės valstybės principo įgyvendinimas, tai turi būti ir e, e, tai lygiai taip pat svarbu ir Turkijai, kaip svarbu yra mums. Pranešime apie tai kalbu. Tačiau tikintis iš Turkijos e, aktyvesnių reformų, kad visa tai būtų įtvirtinta jų, jos įstatymuose, ir e, reikalaujant, kad Turkija pateiktų, e, e, reikalaujant, kad komisija pateiktų ataskaitą dėl žmogaus teisų gyvendimo Turkijoje. Ir šito neminint ir neakcentuojant mūsų pranešime nebelieka pusiausviros. Mes turime tikėtis iš Turkijos jos pastangų tačiau neužmiršti ir to su mūsų įsipareigojimais susijusio aspekto, kuris. E, e, čia aš turiu omenyje 23 ir 24 dėrybų skyrių, skyrius. Aš esu parengusi kompromisinius pakeitimus visais šiais klausimais, tačiau be abejo esu ir savo frakcijos narė ir turiu tam tikrų įsipareigojimų. Be abejo, tuo pat metu noriu siekti daugumos parlamente, kad e, galėtume vien, vieningai e, dėrėtis su savo partnerė, turime ieškoti objektyvių, subalansuotų formuluočių, e, pabrėžti įvairius trūkumus, tačiau kita vertus ir minėti, jog esama ir pažangos. Būtent taip aš ir stengiausi daryti. ir galbūt ne visiškai detaliai, tačiau iš esmės esu įtraukusi visų savo kolegų pastabas į savo kompromisinius pakeitimus ir tikiuosi, kad rytoj balsuojant jiems bus pritarta. Ir jeigu paskutinę akimirką dar bus daromų kokiu nors pakeitimu, tuomet, nežinau, e, situacija gali būti dar sudėtingesnė, nes kompromisiniai pakeitimai pateikti jau seniai ir jau nereikėtų nieko keisti. Jeigu yra pateikti kompromisiniai pakeitimai, tuomet tokius juos ir reikia patvirtinti. Aš nebegaliu daugiau daryti nuolaidų. Ačiū. Dėkui. Pone Baronienė, Latvart. Pirmininkė, man atrodo, kad įvyko nesusipratimas dėl vizijų režimo liberalizavimo, nes ES gali panaikinti vizų režimą <clears throat> tik e, Turkijos piliečiams, e, tačiau vis tiek e, asmens dokumentai būtų kontroliuojami reiškia, kad e, vizų režimo panakinimas Turkijos piliečiams nesuteiktų galimybės e, per Turkiją keliaujantiems kitų trečiųjų valstybių piliečiams patekti į Europos Sąjungą. Nebent nieko nesuprantu apie vizų, vizų režimo taikymą, tačiau manau, kad vis tiek kažką suprantu, nes Libė komitete dirbu. <clears throat> Taigi mes netvertume kelių Europos Sąjungo tų valstybių piliečiams, kuriems nereikia vizų, kad atvyktų arba patektų į Turkiją. E, pirmininkas sako, kad e, mes nepradėsime dabar naujos diskusijos šio klausimo, nes manau, kad jūs e, puikiai patiksinote šį klausimą. Panas Havit, aš visiškai suprantu, kad ponia Omenroitin turi ignoruoti tam tikrus aspektus ir neįtraukti jų į savo rengiamus kompromisus. Tačiau prisiminus e, ankstesnių pranešimų rengimą noriu priminti sekretoriatui, kad e, dėl tų pakeitimų, kurie nebus įtraukiami į kompromisus pakeitimus, turi būti balsuojama atskirai. Omenroitin, aš su ponio Ovijaus kalbėjau vakar ir ponas Hauit atvyko vėliau, negirdėjo, ką ponė Gomis, ponė Gomis sakė. Prieš tai, tai aš manau, kad jie galėtų tarpusavyje šį klausimą išsiaiškinti. Ponzavėtas sako, kad aš buvau čia, kai ponė Gomes kalbėjo, noriu, kad tai būtų įtraukta posėdžio protokolą. Pirmininkas turėtume tęsti diskusijas ir svarstyti Serbijos pažangos, tiksliau, e, Serbijos Europinės integracijos proceso ir atitinkama Europos parlamento rezoliucija. Prašau tų, kuriems šis klausimas neįdomus, išeiti iš salės. On Serbia. Oh, on Serbia. Okay. Okay. Okay. Please, colleagues. Kolegos, turime dirbti toliau. Out of the room. On the next topic, not out of the room. <laughs> Let's move on. No, no, no, no, not yet. Not yet. There are no conditions. <laughs> Colleagues, please, please. Kolegos, prašau tų, kurie nori kalbėtis tarpusavį, padaryti tą už salės durų, o tų, kurie pasilieka salėje, prašau susitelkti įsvarstomus klausimus. Where's my It's yours. telephone? No, no, telephone. I think you have taken the telephone with you. One. Mein Telefon, das war's. Das andere? Das hast du Peter gegeben. Der hat das Telefon beantwortet. Nein, das ist das. Hat das das, das hier? Start, I have to check it out. <laughs> Okay. So, Mr. Kacin, you have the floor. Pana Kacinui suteikiamas žodis. Pirmininkė Basku, mėly kolegos ir kolegės. Pirmiausiai noriu padėkoti sekretariato, komiteto sekretariato darbuotojams, Evai Mar ypatingai, kuri labai prisidėjo rengiant šį pranešimą, taip pat savo padėjėjų komandai padėkoju, tai norėčiau ypatingai Sašai ir šešėliams pranešėjams už konstruktyvų bendradarbiavimą ir e, plataus masto pritarimą galutiniam galutinį tekstą redakcijai. Manau, kad šiandien galime daug geresnėmis aplinkybėmis nei prieš mėnesį diskutuoti apie Serbijos pažangą, nes pažanga trijose srityse buvo pasiekta labai e, didelį. E, gruodžio mėnesį tos rytis buvo įvardintos kaip e, prielaidą suteikti Serbijai šalies kandidatės statusą. Rytoj šis klausimas bus svarstomas, taigi Serbija pasiekė nemažos pažangos, pirmiausia pasirašė sustarimą su Priština dėl regioninio bendradarbiavimo, pasirašius techninį protokolą šio susitarimo įgyvendinimas dėl bendros sienos kontrolės turėtų vykti sklandžiai, bendrabiavimas su EULEX vyksta pakankamai sklandžiai, po to, kai buvo e, nugriautos Serbijos pusėje pastatytos barikados e, bei pradėtas tyrimas e, Liepos mėnesį e, vykusių neramumų organizatorių atžvilgių. Todėl tikiuosi, kad vadovų taryba suteiks Serbijai šalies kandidatės statusą. Apgalėstauju, kad kai kurios valstybės narės paskutiniu metu bandė blokuoti e, Serbijos narystės e, statuso suteikimo procesą. Buvo pateikti žodiniai pakeitimai, e, kuriuose palankiai vertinama Serbijos pažanga, taigi prašau balsuoti rytoj už juos, nes priešingų atveju balsuosime prieš svarbius politinius procesus. Serbija žengia į paskutinę Europinės integracijos fazę ar etapą. Dabar e, turėtume susitelkti ties e, korupcijos, kova su korupcija. Serbijoje politinės reformos Serbijoje ilgą laiką vyko vangiai. Buvo vykdoma politinė blokada Kosovo atžvilgių, tarptautinis baudžiamų nusikaltimų teismas taip pat e, sulaukė mažai dėmesio. Šiuo metu atveriamas naujas stojimo į ES proceso skyrius, politiniai vadovai nebegalės daugiau teisintis, privalės modernizuoti e, Serbiją, e, turės būti sprendžiamus atitinkamas korupcijos, e, neskaidrių viešųjų pirkimų bylos šiose srityse jau pasiekta pažanga ir ta pažanga juntama vertinant tokių institucijų kaip kovos su korupcija taryba, e, piliečių reikalų ombudsmenas, kitų institucijų darbą. Kova su organizuotu nusikalstamumu vykdoma taip pat tinkama linkme gerėja kaiminystės e, santykiai su Kroatija, Serbijos kandidatės statusas būtų paskata šį procesą įsitraukti Makedonijai, kurie jau šešius metus laukia, kol bus pradėtos narystės su ES darybos. Bosnijai Hercegovinai taip pat reikėtų vėliau suteikti šalies kandidatės statusą ir Serbija gali žimti konstruktyvų vaidmenį, gali atlikti konstruktyvų vaidmenį santykiuose tarp ES ir e, Bosnijos bei Hercegovinos. Ši valstybė turi likti daugia tautė, daugia religinė valstybė, kuri galėtų įstoti į ES, kai tik e, atitiks narystės kriterijus. Taigi privaloma kuo greičiau pradėti narystės dėrybas su Serbija, e, ypač dėl 23 ir 24 skyrių tam, kad e, visi Serbijos piliečiai pajustų ir pamatytų europinę perspektyvą vykdomos reformos pagerins gyvenimo sąlygas Serbijos piliečiams, paskatins ekonomikos augimą, bus naudingos e, visam vakarų Balkanų regionui. Serbija turi atitinkamą potencialą siekti ilgalaikės pažangos ir e, tai yra svarbu tiek Serbijai, tiek visą Europos Sąjungą, tik Serbiją turi mus e, sujungti savo vykdomomis reformomis, o neskatinti atskirti rytoj. E, šis klausimas bus svarbus balsavimo metu. Ačiū. Thank you, President. Um... Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Kacinui, jis parengė nepriekaištingą e, pranešimą, subalansuotą. Uh, gerai apgalvota, ten akcentuojami visi svarbiausi dalykai. Manau, kad galime konstatuoti, kad Serbija išlėto įsijungia į Europos integracijos procesą, tačiau visi suprantame, kad jai, jos dar laukia ilgas kelias. pranešime ypač akcentuojama įstatymo viršenybė ir 23-24 darybiniai skyri be abejo bus viso proceso esmė. E, šalyje netrukus vyks rinkimai, dar nežinome, kokios baigties tikėtis, galbūt visiškai nauja vyriausybė ateis į valdžią. Ir taip pat iškyla, tuoj pat iškyla klausimas, e, ar nauja vyriausybė tęs savo pirmtakės politiką. Manau, kad šį pranešimą reikėtų vertinti labai rimtai, jis siunčia visus reikalingus signalus Serbijai ir bei tam tikrą prasme visam e, pietričio Europos regionui. Serbija yra ypač svarbi e, šio regiono ilgalaikiam stabilumui ir kuo greičiau Serbija e, taps e, neatsiejama Europos ateities dalimi, tuo bus geriau visiems. You, Pone Gomeš. Like to, um... Ačiū. Noriu padėkoti ponui Kacinui už subalansuotą ir konstruktyvų pranešimą. Jis pasirodo svarbiu laiku nes manau, kad taryba turėtų laikytis vakar paskelbtų rekomendacijų ir suteikti Serbijai kandidatės statusą atsižvelgiant į e, pasiektą pažangą. Pažanga pastaraisiais metais, bendra, atsižvelgiant į tai, kad Serbija bendradarbiavo su tarptautiniu baudžiamųjų bylų E, tribunolų perdavė karo nusikaltimais e, e, kaltinamus nusikaltėlius, bei taip pat įgyvendino kitas reformas. Pradėjo rimtai, rimtą kovą su organizuotu nusikalstamumu. Taip pat noriu prisiminti praėjusią savaitę pasiektą susitarimą tarp Belgrado ir Prištinos siekiant paskatinti regioninį bendradarbiavimą. Taip pat buvo pri, pripažinta Kosovo teisė dalyvauti regioniniuose forumuose. Tai labai svarbu. Svarbu, kad dėl to buvo susitarta, mes puoselėme labai didelius lūkesčius e, dėl to, kaip visi tie susitarimai bus įgyvendinti praktikoje. Aš lankiausi Belgrade su savo frakcijos delegacija, kuomet šis susitarimas buvo pasirašytas. Ir buvo visiškai aišku, kad valdžia ir prezidentas Borisas Tadžičius supranta, ko iš jų tikimasi. Ir taip pat suvokia, kad kandidatės statusas suteikiamas Serbijai taip pat reikš ir didesnius reikalavimus, jeigu tokį statusą suteikti taryba nuspręs. Labai įdomu yra štai, kas prezidentas Borisas Tadičius akcentavo kovos su organizuotų nusikalstamumu svarbą, e, kurią pradėjo, kovos, kurią pradėjo jo vyriausybė. Mes, žinoma, tikimės ir, ir mes, ir jie suprantame, kad reikia daug daugiau nuveikti, kad būtų gyvendinti iki Penhagos kriterijai, reformuoti teismų sistemą, taip pat su žmogaus teisėmis siejamose sritise mažumų apsaugoje ir visais demokratiškos sistemos e, funkcionavimo aspektais, įstatymo viršenybę užtikrinant, taip pat e, užtikrinant atviros rinkos ir sąžininkos konkurencijos galimybę. Kaip ten bebūtų, šis sprendimas yra labai svarbus. Svarbu, kad mes apie tai kalbame tokiu svarbiu momentu, nes mes par, pa, taip suteiksime paramą Serbijoje tiems, kurie siekė, kurie vedė šalį į pažangą, norėjo įgyvendinti Kopenhagos kriterijus. Tai yra labai proeuropietiškos politinės jėgos. Ar kita vertus mes sustiprinsime tų pozicijas, kurie teikdami, kad jie nori integruotis į Europą, nieko nenuveikė. Ir mane visai neseniai apstulbino tai, kad eurozonos krizė nepaprastai smarkiai e, veikia socialinė ir ekonominė Serbijos padėti. Būtent todėl šie sprendimai yra tokie svarbus ir todėl mes tikimės, kad taryba paseks mūsų pranešėjo rekomendacijomis. Mano kolegė Lenikopa, kuri yra taip pat šešėlinė pranešėja, e, neturėjo, negalėjo ateiti šiandienos posėdį, vis dar yra pakeliui, bet aš, man atrodo, perdaviau visas jos mintis. Ir Taip pat norėčiau pridurti, kad jos įsitikinimų parlamentas turi būti nuoseklus savo politiniuose pareiškimuose ir mes turėtumėme dar kartą pakartoti poziciją Serbijos atveju, kad dvi šaliai santykiai negali būti integracijos ir stojimo proceso kliūtimi. Oh. yeah, I think. <coughs> yeah. Well, actually, the division of labor in the Green Group žalioje frakcijoje mūsų darbo pasidalimas yra toks, kad Frančiska Brantner yra kalbėtoje Serbijos klausimų, tačiau dėl darbo tvarkės pasikeitimų ji negalėjo ateiti į posėdį ir dėl to apgailę stauja. Mūsų abiejų vardų norėčiau pasakyti, kad mūsų vertinimais labai gerai, kad Serbijai paskelbta išsakyta pozityvi rekomendacija ir kad ji taps kandidate. Svarbu, kad Serbija žingtų kitą žingsnį integracijos procese. Dėrybų su Kosovu atnaujinimas yra labai geras galimo dviejų šalių santykių progreso ženklas. Kitas geras ženklas yra tai, kad nuomonių apklausos Serbijoje atskleidė, kad kandidatės statuso suteikimas e, užtikrins daugiau balsų e, nors tai nebūtinai susiję. Tačiau nebūtinai tas įvykis bus labai vienašališkai ir vieningai vertinamas. Kalbėtos mikrofonas išsijungia. Oh, it doesn't work. This one is on. Take this one. Ah. They're all dead. Ah. Move to that one. Move to that. Oh, yeah. That one works. Right. Okay. Yeah. Found a working one again. Sorry. Sugrįžo mikrofonas. Taigi, kaip sakiau, mes džiaugiamės tuo, kad ES narystės perspektyva Serbijoje nugalėjo nacionalistinės tendencijas. Mes tikrai tuo džiaugiamės. Uh, jeigu Ser Serbija žengs kitus reikalingus žingsnius, tai ji turės imtis dar rimtesnių esminių reformų. Pono Kačino pranešime minimoms sritis, kuriuose reformos yra e, absoliučiai būtinos, taip pat parengti e, reikalingi kompromisai kad būtų pradėtos dėrybos dėl 23 ir 24 skyrių, tikiuosi taip ir prasidė, kad taip ir bus netolimo ateityje, pareikalaus daugybės dalykų, kuriuos mes ir išvardinome žmogaus teisų ištikrinimo, bešališkos teismų sistemos kovos su korupcija. O tuo tarpu e, pažanga santykiuose su Kosove turi būti nuolatinė. Mes pritarėme ketvirto kompromiso tekstui, nors mes prašysime, kad būtų balsuojama dėl atskirų dalių, dėl žodžio administrative paskutinėme sakinyje. Kalbant apie sienas, apie integruotą sienų valdymą, niekur nekalbama apie, neminimas tas administracinis aspektas. Tai nelogiška, todėl prašysime, kad būtų balsuojama. Uh, dėl, atskirai dėl šio sakinio ir tikimės jūsų palaikymo. Mes tikrai džiaugiamės pranešimu, o dar labiau džiaugiamės pačios Serbijos pažanga, tik, tikimės, kad ji ir toliau tęsis. E, Kukan. Thank you, Mr. Chairman. Many thanks to the rapporteur, Mr. Katsin. Panas Kukan, ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai, panu Katsinui, ne tik už parengtą gerą pranešimą projektą, tačiau taip pat už bendradarbiavimo dvasią su šešėliniais pranešėjais, kitais kolegomis siekiant parengti galutinį pranešimo tekstą, kuriam pritartų kuo didesnė parlamento dauguma. Manau, kad taip ir atsitiks. Taip pat norėčiau padėkoti Serbijos atstovams už pastangas įgyvendinant rekomendacijas, norint gauti kandidatės statusą. Serbija dabar turi puikią galimybę žengti svarbų žingsnį į priekį integracijos procese dar šiais metais. Tikiuosi, kad pritarsime pranešimui, kuriame bus remiami šie siekiai. Manau, jog integracijos proceso svarba E, politinė darbo atvarkė būtų naudinga tiek šaliai, tiek visam regionui. Kartu, kaip buvo minėta, tai bus tik pradžia, tikrai sunkus darbas dar laukia. Kompromisiniuose pakeitimuose pagristai atkreipimas dėmesys į svarbius klausimus. Manau, kad šiems pakeitimams bus pritarta. Taip pat palankiai vertiname pastaro, past, pastaro meto susitarimus su Kosovu dėl pasienio valdymo bendro. Atitinkama nuostata buvo įtraukta į kompromisinius pakeitimus. Kartu turime e, stebėti, kaip šie, ir toliau stebėti, kaip šie susitarimai yra įgyvendinami tiek e, iš Serbijos, tiek iš Kosovo pusės palankiai vertina Serbijos prezidento poziciją dėl Šiaurės Kosove rengiamo referendumo. Aš tikiuosi, kad panašios pozicijos laikysis visos Serbijos valdžios institucijos, kuomet e, bus organizuojami būsimi savivaldos rinkimai Serbijoje ir e, Jie bus organizuojami taip pat Šiaurės Kosove. Tokiu būdu bus, būtų išvengta nereikalingų papildomų problemų. Nuoširdžiai tikiuosi, kad e, ir ateityje, e, tiksliau, kad busmei rinkimai e, patvirtins šalies paramą proeuropietiškoms jėgoms. Kitas kalbėtojas. Ačiū. Pirmininkė, paprašiau žodžio tik norėdamas palankiai vertinti susitarimą tarp Belgrado ir Prištinos, padedant e, vyriausiam atstovui, komisijos nariui Fiuliai. Tokiu būdu Kosovui sudaromos galimybės dalyvauti regiono mastu organizuojamuose susitikimuose ir taip pat sprendžiant e, Kosovo statuso, politinio statuso klausimą. Manau, kad esant politiniai valiai visus klausimus galima išspręsti ir pašalinti net ir tas kliūtis, e, kurių negalima pašalinti diskutuojant e, dvišaliais pagrindais. Linkiu Serbijai sėkmės, gaunant kandidatės statusą. Tokiu būdu tikiuosi, kad vadovų taryboje bus tam pašalintos paskutinės likusios kliūtis ir tai užtikrins taip pat geresnius ateities santykius tarp Serbijos ir Kosovo. Ačiū. Thank you very much. Um, I think uh, you know that. Um, Ponas Basku, Ačiū už suteiktą žodį. Manau, kad e, labai svarbu šiuo metu diskutuoti vienos svarbios Europos valstybės e, kandidatės statuso suteikimo klausimus. Apgalestauju, kad vakar taryboje kai kurios valstybės narės pareiškia atitinkamas išlygas kandidatės statuso suteikimui, šiek tiek žinodamas e, vienos iš išlygą pareiškusių valstybių poziciją, galiu pasakyti, kad e, toje šalyje jos viešoje dvieje nevyko jokios diskusijos dėl <clears throat> Serbijos kandidatės statuso ir atitinkamą informaciją mes gavome tik tai iš Serbijos. Uh, Kitas dalykas e, yra susijęs su pastangomis e, suvokti už šių sprendimų arba pozicijų slypinčią logiką. Ir e, logiką suvokti yra labai sudėtinga, nes ji netitinka šios šalies piliečių lūkesčių, todėl kyla daug klaustukų. Kalbant apie santykius su Europos Sąjunga, tuo metu, kai ES siekia išspręsti sudėtingas e, Serbijos ir Kosovo tarpusavio santykių problemas. E, aš e, tikrai noriu nesažiningas būti serbo atžvilgiu, nes Serbija visą laiką draugiškai elgesi ir buvo nusteikusi su ta šalimi, apie kurią aš kalbu. Ir Serbija tikėjosi, kad mano omenyje turima šalis e, sėkmingai įstos Europos Sąjungą prieš kelis metus. Taigi mūsų siunčiami signalai, pavyzdžiui, dėl Šengeno erdvės gali e, būti suvokiami kaip tam tikras paaiškinimas šios pozicijos, tačiau e, tikrai ją negalima pateisinti iš esmės neteisingų arba nepagristų sprendimų, tik aš tikiuosi, kad ta pozicija bus e, pasikeis ir e, pareikšta išlyga bus atšaukta, nes e, <clears throat> problemą gali įspręsti tik tai jos nagrinėjime dalyvaujančios šalis. Ir jeigu Serbijai buvo norima pasiūsti tam tikrą signalą, tai jis buvo pasiūstas. Taip pat turime uh, atkreipti dėmesį į tai, kad e, būtina stebėti mažumų padėtis e, jau vienoje šalyje, kuriai suteiktas kandidatės statusas. Tai kaip minėjau, tikiuosi, kad pareikštos išlygos bus e, atšauktos ir būtent tos valstybės narės, kurios pavadinimo nenoriu minėti, pozicija pasikeis. Ačiū uždėmesi, galbūt e, asmeniškai galėtume tą klausimą aptarti ir pasakyčiau Jums tos šalies pavadinimą. E, pone Lūnas, čia galėtume mums gal, padė, gal galėtumėte man padėti suprasti, ką sakė ponas Baskų. Galbūt ta šalis yra pono Baskų gimtoji šalis, sako ponė Lūnačiak. Noriu padėkoti Jelko Kacinui iš pranešimą ir už parengtus kompromisus, bandymus su visais susitarti E, mano kolegė paminėjo visus aspektus, aš, kad, aš esu pranešėja Kosovo klausimu, aš todėl kalbėsiu apie tam tikrus dalykus susijusius su dialogu, su pasiekta pažanga ir ką Serbija turi nuveikti ateityje. Aš labai džiaugiuosi dialogo baigtimi praėjusį penktadienį, taip pat vakar dienos susitarimu sprendimu, kuriam pritarė galų gale visos valstybės dėl Serbijos e, kandidatės statusos, taip pat dėl to, kad e, kad niekas nebesipriešina e, galimybių vertinimo studijos atsiradimui dėl Kosovo ASA. Kaip kolega Kukanas sakė, reikia, Sirbija dar at, turės atlikti visą sunkų darbą ir šalies viduje, ir santykiuose su Kosovu. Edvardas taip pat apie tai kalbėjo, nes reikia aiškiai pasakyti Serbijos vyriausybei, kad po rinkimų šalyje Šiaurės Kosove nereikėtų renkti vietos rinkimų. ES e ir Europos parlamentas tai turėtų aiškiai pasakyti ir taryba turėtų tą akcentuoti, kad, kad reiktų taip nesielgti. Uh, Ir be abejo, susitarimą dar reikia įgyvendinti. Ir ne tik tai. Esu įsitikinus ir žinau, kad daugelis pageidauja, kad dialogas tęstusi po rinkimų Serbijoje. Tačiau tokie klausimai kaip telekomai dar nebuvo išspręsti ir tą dar reikės padaryti ateityje. Ir žinoma, Kosovo dalyvavimas savo ruoštų būtų savarankiškai, kaip ir akcentuojama, yra svarbu. Tie penkios nepripažinusios pusės raginamos tai padaryti. Netgi, pavyzdžiui, ESBO yra regioninė organizacija ir net ten Kosovas turėtų būti atstovaujamas kaip atskira struktūra pažanga pasiekta, tai yra Serbijos tapimas kandidatė šaliai reiškia labai daug, aš to nebejoju. Manau, kad labai svarbus Serbijai tokį statusą ir suteikti, bet mes turime ir stebėti, kaip sąžiningai visi pažadai bus gyvendinami ateityje, nes ES akcentuoja bendradarbiavimo, o ne konfrontavimo principą tuo ir juo ir remiamės. Tai tiek apie Serbijos ir Kosovo e, santykius ir jau ką ačiū už pranešimą. Dėkoju, aš irgi šį beitą pasakysiu. Yra gerai, kad priimamas sprendimas e, skirti Serbijai kandidatės, šalies kandidatės statusą, kadangi tai be abejo prisidės prie viso regiono stabilizavimo ir nusiūs teigiamą signalą visam regionui, tačiau turi būti aišku. E, ir, ir tai pažymėjo ir viena ir kita valstybė narė ir buvo parašyta mūsų pakeitimų pasiūlymuose, kad Serbija įsipareigoja e, nuosaikiau elgtis e, ir nebevykdyti E, išpolių mažumų atžvilgių, taip kaip tai buvo matyti, paaiškiai, pastarojo e, susti, aukščiausio lygio sustikimo metu. Ir mes turime dėti visas pastangas, kad Serbijoje būtų užtikrinamas taika ir saugumas. Ir, ir mes norime, kad e, tokie dalykai nekeltų pavojaus tolesniam demokratizacijos procesui ir stabilizavimo procesui Serbijoje. Er, Serbija turi elgtis atsakingai. Tai yra klausimas, ne vien tik tai Kosovo pripažinimo klausimas, bet ir apskritai visos situacijos vertinimo klausimas, kad nebūtų naujų veiksmų iš jos pusės, kurie e, galėtų kelti pavojų ES misijai tame regione. Ir e, tai turi aiškiai išdėstyti ir mūsų atsakingi asmenys vykstantis į regioną, dalyvaujantis mūsų misijoje. Taigi, e, ir turėtų parodyti, kad mes išvelgiame sąsajas tarp vienų ir kitų dalykų ir kad mums labai svarbu, kaip Serbija elgsis ateityje. Dabar kitas kolega. Panas Angurakis, ačiū. Norėčiau pažymėti, kad stodama į Europos Sąjungą, e, įstojus Europos Sąjungą valstybėse narėse dažnai e, gerokai pablogėja situacija, ūkininkų situacija, e, daug įvairių dalykų nėra tokie jau teigiami ir ne, tie, kurie yra sėtini su narystė Europos Sąjungoje, tai, pažiūrėjau, Graikijos pavyzdys tą rodo. E, Ir, mm, pavyzdžiui, e, ūkio augimo prognozė e, šioje šalyje yra e, prognozuojama 0,003 procento. Taigi Serbija turėtų gerai pagalvoti, ar verta stoti į ES ir kokiu padariniu tai, tai turės šio šalies žmonėms. Iš pradžių turėjome didžiulių karo kuri, kuris, kuri, į kurį buvo įsivėlęs, įsivėlęs NATO e, išlaidų. Ir dabar matome, kad Serbija su Kosovu nesutarė ir yra daugybė e, problemų tarp šių šalių, jų santykiuose. Ir, e, vis dėlto reikia stengtis, kad e, santykiai tarp Kosovo ir Serbijos normalizuotųsi. Tačiau dabar kyla klausimas, ar kaipgi bus su ūkio augimu toje šalyje ir kaip, kaip toliau turės vykti mūsų misijos, e, KFOR ir JULEX misija. Mes turime suvokti, kad mūsų misijos vietinės bendruomenės vietos žmonių yra suvokiamos kaip, kaip okupacinės, okupacinės pajėgos. Uh, Pažvelkime, kokia situacija Afganistane, kas ten vyksta. Serbams netgi būtų į naudą, jeigu jie nestotų į ES. Priešingų atveju jie bus įpareigoti prisidėti prie e, įvairių ES problemos sprendimo. Ta, su tuo dabar susiduria graikai ir e, graikijos e, partijos, kurios nepritarė graikijos e, pastangoms ES kontekste, jos susiduria su dideliu priešiškumu. Za poročilo, ki uporablja prave kvalifikacije. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju už pranešimą, kuriame yra teigiamai ir gerai akcentuojami svarbiausi dalykai ir nurodomos kryptis, kaip toliau elgti su Serbija. Uh, Deja, reikia susitaikyti su kai kuriais faktais, kurie galbūt nekelia didelio pasitenkinimo, tačiau jie yra realybė. Tačiau reikia pažymėti, kad Serbija daro, deda visas pastangas, kaip kad įgytų šalies kandidatės statusą. Nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta e, visame. E, pokyčiai visame regione ir pačios Serbijos viduje tikrai kelia didelį optimizmą. Ir aš tikiu, kad situacija ir toliau stabilizuosis Serbijoje ir tai turės teigiamos reikšmės ir visai Europos Sąjungai. Ačiū. Thank you, Chairman. Um, I noted with uh, great uh, satisfaction. Ačiū pirmininkė. Aš uh, noriu pasidžiaugti mm, teigiamomis gaidomis mm, pono Kacino vertinime susijusime su Serbijos pažanga. Taip pat atkreipiu dėmesį į aplinkybę, kurią minėjo ponas Kacin, kad e, būtina atsisakyti politiškai pasenusių e, pažangos ataskaitų rengimo būdų ir įtraukti į jos žodinius pakeitimus, kurie atnaujintų šio e, prašymo nuostatas ir padėtų priimti, e, lengviau priimti teigiamus sprendimus, turiuomenyje vadovų taryba, kuri poryt e, suteiks kandidatės statusą Serbijai, patvirtins šį statusą kuris yra labai svarbus ne tik Serbijai, tačiau ir visam regionui bei visai Europos Sąjungai, nes tikrai negalime įsivaizduoti Europą integruotų vakarų Balkanų be Serbijos ir stabilių vakarų Balkanų, kalbant apie gerbiamų pranešėjų minėtus būkstavimus ir kitų kolegų. Kai kurie dvišaliai klausimai gali sudaryti kliūčių Serbijos pažangai žengiant e, Europos integracijos keliu. Manau, kad tie būkštavimai neturi pagrindo. E, žinoma, negaliu kalbėti tos šalies vardu, kurios pavadinimo nepaminėjo ponas, ponas Pašku, tačiau remdamasis naujausią turimą informaciją, kurią gavau šiandien ryte ir vakar vakare, manau, kad galiu tikėtis, jog Rumunija laikysi savo įsipareigojimų e, remdama Serbijos europinę integraciją, nes visą laiką šių įsipareigojimų e, laikėsi ir e, tas požiūris ir pozicija neturėtų pasikeisti. Mm, baigdamas galiu pasakyti, kad visi turėtume pasimokyti iš anksčiau darytų klaidų ir e, suvokti, kad e, valstybė narė, su kuria ne visuomet buvo elgiamasi teisinga, teisingai taip pat ne visuomet gali savo ruoštų logiškai ir teisingai elgtis. Ir būtent <clears throat> dėl to atsirado tie e, minėti būkštavimai ir aš jiems e, pritariu, tačiau tikiuosi, kad poryčio problema bus išspręsta. Ačiū. Ačiū, ponai. Taigi galiu daryti išvadą, kad vis tik ta neminėta šalis iš tiesų yra Rumunija, sako pirmininkas. E, ačiū, ponai Hautis, teikim žodžiu. Ačiū. Aš taip pat labai džiaugiuosi pono Kačino parengtų pranešimų. Mes drauge esame rengę nemažai įvairių dokumentų, bendradarbiavę, rengiant juos ir kaip jūs, ponė Pašku, sakėte šią savaitę ir šiuose diskusijose, mes turime padaryti iš šio atvejo pavyzdinį atvejį. Tai, ką mes svarstome, yra gyvybiškai svarbus šios šalies ateičiai ir Europos ateičiai. Ir tie, kurie mano, kad Balkanų šalis turėtų prisijungti prie ES, kai kuriais atvejais e, nu, nuvylė ir Europą, ir Balkanų šalis. Aš pritariu mūsų raginimui suteikti ir Serbijai, ir Juotkalnyje kandidatės statusą ir pokalbį su ponu Katsinu vakar, darau išvadą, kad reikia toliau daryti spaudimą dėl Belgrado ir Prištinos dialogo tesinio. Džiaugiamės tuo, e, kad kažkas vyksta ir turime daryti spaudimą, kad dialogas būtų plėtojamas toliau. Taip pat koleg... kreipiuosi kolegas. Visi žino, kad aš rengiu pranešimą apie buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją. Mes kalbėjome apie susijusius aspektus ir nors regiono šalis iš esmės gali konkuruoti, vykdyti tame, kuri sparčiau vykdys reformų procesą. Mes šiame komitete visiškai neturėtumėme bandyti jų kažkaip tai supriešinti ar padaryti varžovėmis. Ar aš palaikau Serbiją. Aš tikiuosi, kad e, suteiksite paramą, kalbant ir skatinant reformų procesą Bulgarijos e, buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje. Pone Ibrisagi, ačiū pirmininkė, aš nenorėjau prašyti pasisakymui laiko, tačiau būtent jūsų pastebėjimai mane paragino prašyti žodžio. Taigi, kai jau išaiškėjo, kad tai Rumunija gerai, nes iš tikrųjų tai buvo Rumunija. Aš noriu paaiškinti porą dalykų. Serbija nėra ta valstybė, kuri yra draskoma su mažumomis susijusių problemų. Aš nesakau, kad Serbijoje visiškai nėra mažumų problemų ir kad situacijos nebūtų galima pagerinti. Bet tai ne vienintelė valstybė. Ir aš noriu pasakyti, kad to klausimo negalima išnaudoti, bandant užkirsti Serbijai kelią į Europos Sąjungą. Taigi, kadangi dabar jau žinome, kad tai Rumunija, padarykite viską ir kreipiuosi kolegas esančius čia, pasikalbėkite su kolegomis iš Rumunijos ir užtikrinkite, kad tas klausimas nebūtų uh, kliūtimi Serbijos kelyje, nes mes tiek daug pasiekėme visose kitose sritise. Būtent tai aš norėjau išaiškinti. Ačiū. Uh, ačiū už jūsų paramą man per būsimosius rinkimus, labai ją vertinu, sako pirmininkas. Dabar steiksime žodį ponui Kacinui apibendrinti diskusijas, ar turime komisijos atstovų, ne, taigi žodis ponui Kacinui. komisijos vardu nekalbėsiu, jeigu man komisija leis taip pasielgti. Noriu praeikšti apgailestavimą, kad pakeitėme darbo tvarkę ir kai kurie šešėliniai pranešėjai negalėjo dalyvauti šio klausimo svarstymė, tačiau noriu pabrėžti, kad diskusijos vyko labai teigiamoje sutarimo dvasioje ir atspindi e, mūsų tą pasiektą bendrą sutarimą siekiant e, atnaujinti dokumento tekstą, atkreipiant labiau dėmesį į teigiamus pokyčius. Ponas Šioflinas atkreipė dėmesį, kad artėja rinkimai e, ir e, negalima visko prognozuoti, tačiau Serbija nėra Rusija, ačiū Dievui, ir tikrai negalima visko prognozuoti, kai baigsis rinkimų rezultatai. Taigi nežinome, kas atstovaus įvairiose e, tarptautinėse forumuose ateitie tiek Serbijai, tiek Kosovai, tačiau lūžis jau įvyko. Dialogas tarp Belgrado ir e, Prištinos galbūt e, vyko labiau tarp Belgrado ir Belgrado, o ne tarp Belgrado ir Prištinos. Ir Serbijos atveju pasiekti rezultatai turi būti vertinami teigiamai. E, tas Belgrado ir Belgrado dialogas turi tęstis ir toliau, tačiau e, nepamirštant ir to dialogo tarp Belgrado ir Prištinos. E, būtent šį procesą turime remti ir nepamiršti jo ir toliau. Neturiu kuo papildyti Anas Gomiš minčių. Socialistų frakcija yra pareiškusi tam tikrus pagėdavimus e, savo pakeitimu. Žalieji prašo dėl atitinkamų pakeitimų balsuoti atskirai. Aš tokiam pagėdavimui galiu pritarti. E, buvo diskutuojama apie valstybę narę, e, minima ar tai yra Rumunija, ar tai ne Rumunija. Aš tikiuosi, kad vis tik tai galutinis sprendimas bus priimtas ir kad ta šalis pakeis savo poziciją. Kolegos iš Rumunijos buvo paraginti dėti visas pastangas, tačiau ne nuo jų tai priklausto. Viskas priklauso nuo Rumunijos vyriausybės ir nuo prezidento Bazėskų. Pone Bazėskų e, ką tik buvo mūsų e, salėje ir aš tikiuosi, kad jie gaus greit laiku atitinkamą informaciją apie pasikeitusią Rumunijos prezidento Bazėskų poziciją. Ponas Angurakis e, pasakė labai e, ideologinę kalbą, kalbėjo apie stojimą į NATO. Aš e, neturiu galiojimų šio klausimu kalbėti, tačiau manau, kad Vakarų Balkanų įstojimas į NATO taip pat būtų labai naudingas užtikrinant regiono stabilumą ir e, stiprinant tą teigiamą dvasę, nes <clears throat> kaimyno statuso pasikeitimas į sąjungininko statusą yra tikrai labai naudingas e, šio regiono valstybių ateičiai. Noriu padėkoti už bendradarbiavimą ir dar kartą atkreipti dėmesį į ypač didelius lūkesčius. Noriu pabrėžti, kad visoms vakarų Balkanų valstybėms kandidatėms, taip pat ir Serbijai, mažumų klausimai bus labai opus ir svarbus, tačiau čia turime išvelgti atitinkamą nišą mažumoms, e, kurios sugebės atitinkamai e, organizuotis e, tai šios mažumos ateitie turės galimybę išrinkti savo atstovus į vietos valdžios institucijas. Taigi mes turėtume toliau tęsti dialogą su Serbijos valdžios institucijomis tam, kad e, e, vėliau nereikėtų diskutuoti apie tam tikras kitas valstybės, kurios bando apsaugoti atitinkamų tautinių mažumų interesus Serbijoje. Ačiū labai dar kartą už bendarbiavimą ir nekantriai laukiu rytojaus balsavimo dėl pakeitimo. Pone Baskus teikiamas žodis noriu. E, jūs pirmiausia įspėti, kad pirmiausia įgaus informaciją apie tai, ką aš pasakiau ir tik po to, ką jūs minėjote. Pirmininkas, net ir e, šios minties aš nelabai supratau. Tokia yra Balkanų specifika, mano draugė, sako ponas Basko, viskas pasakoma netiesiogiai. Ir tai yra labai sudėtinga, sako pirmininkas. Aš esu, iš Vestfalijos esu prie kitokios tvarkos pripratęs. Taigi daroma pertrauka iki trečios valandos po pietų. Jordanijos užsienio ministras e, pas mus atvyks ir tikiuosi, kad šis susitikimas bus labai įdomus, turint omenyje e, įvykius regione, taigi susitiksime vėliau. Ačiū.